kad galėtumėme tęsti darbą. Dabar netrukus balsuosime. Balsuosime kartu su moterų reikalų komitetu. Tvirtinsime minimalius standartus dėl nusikaltimų aukų teisų paramos ir apsaugos. Kaip žinote, po ilgų ir intensyvių dėrybų mūsų pranešėjams galiausiai pavyko susitarti su taryba dėl naujų taisyklių, kad būtų galima užtikrinti minimalius standartus dėl nusikaltimų aukų teisų paramos ir apsaugos. Taigi šios direktyvos dėka visos aukos, visi nukentėjusieji nuo nusikaltimų ES gaus tokias pačias minimales procedūrinės teisės, taip pat ir didesnį paramos ir apsaugos bei pagalbos lygį. Norėtumėme pasveikinti tas dėrybas ir pranešėjai parodė daug ryšto ir jų abiejų dėka, taip pat ir šešėlinių pranešėjų dėka, mums pavyko pasiekti puikaus darbo rezultato. Dabar suteiksiu žodį moterų reikalų komiteto pirmininkui ponui Gustafsonui, kuris norėtų šį beitą pasakyti prieš mums perinant prie balsavimų, bet dar prieš tai išklausysime pranešėjų. Pon... Pone Gustafsonai, prašau. Tęsiu pasisakymą švediškai. Uh, Sudėkite ausinės. Norėjau Jums padėkoti pirmiausia. Dėkoju už tai, kad e, leidžiate man čia sėdėti prie pirmininko Aguilar ir bendra pirmininkauti. Labai gerai, kad aš turiu šiokią, šią galimybę, kai balsuojama yra dėl būtent šio pasiūlymo. Abu pranešėjai tikrai puikiai atliko darbą. Norėčiau padėkoti abiems už puikiai atliktą darbą. Taip pat dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šio klausimo pranešimo parengimo. Dėkoju taigi, visiems darbuotojams, visiems dalyvavusiems, dėkoju taip pat ir tarybai už lankstumą, būtent to dėka mums pavyko e, tinkamą sprendimą parengti. Taigi labai džiaugiuosi, kad taryba ir parlamentas bendradarbiavo šio klausimu. Pasiūlymas yra teikiamas turint nemažų e, perspektyvų galimybių ir džiaugiuosi, kad tai gali dabar to įnešti. Ir labai gerai, kad čia yra daromas ryšys, e, nuoroda tam tikra į smurtą, kad apie tai yra kalbama. Labai džiaugiuosi, kad tai atsiduria mūsų dokumente. Dabar norėčiau kreiptis į pranešėjus. Ar norėtumėte kažką tai pasakyti? Tikriausiai taip, Prašom, ponė Paranulova arba ponė Jimenez, ar norite pasakyti? Ačiū, ponė Gustastanai, ačiū, gerbiamas pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti už šio pranešimo pristatymą, kuris tikrai gali padėti siekti geresnių rezultatų teisingumo ir vidaus reikalų erdvėje. Dėkojame taip pat ir pirmininkavusiai Danijai už gairias nustatytas e, aukų teisų srityje. Aš čia kalbu apie teisę informaciją, apie teisę teikti skundą ir teisę į vertimą. Teisė į apsaugą čia yra labai svarbi Tai yra e, apsauga turi būti užtikrinta tam, kad nebūtų antro dar vadinamo nukentėjimo, viktimizacijos proceso. Kai kurios aukų asociacijos e, savo e, čia pasiūlymus yra pateikusios, pavyzdžiui, terorizmo aukų, priekybo žmonėmis aukų asociacija yra pateikusios pasiūlymus bei taip pat yra neįgaliųjų teisų ir nepilnamečių teisų gynimo atspindys. Dėkojame pranešėjams, dėkojame taip pat patarėjams už e, visą atliktą darbą, dėkojame poniai Parvanovai už jos glaudų bendradarbiavimą su mumis. Taigi dėkoju visiems tiems, kurie daugiau ar mažiau prisidėjo prie šio e, pranešimo parengimo. Šio pranešimo patvirtinimas balsavimu, ko gero, už užtikrins daugiau saugumo piliečiams ir piliečiai e, su didesniu pasitikėjimu kreipsis dėl e, nukentėjimo atvejų, dėl pažeidimų ir panašiai. Mes labai džiaugiamės dėl to, kad galime dabar dirbti aukų labui, nes būtent aukoms labai reikia šio darbo ir taip pat norėčiau dar kartą visiems padėkoti už bendrai visų atliktą darbą. Ačiū. Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau padėkoti Jums ir ponė Jimenės už bendradarbiavimą. Ir abiems komitetams, komiteto nariams už tai tą labai sėkmingą bendradarbiavimą. Nes po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis, pirmąjį kartą mes parengėme teisės aktą, kur bandome apginti Europos piliečių teisės pagal baudžiamąją teisę. Taigi pirmąjį kartą parlamentas smarkiai prisideda siūlydamas nusikal, nusikaltimų aukų, tam tikrus vertinimo dalykus ir specialiosios paslaugos bus teikiamos tiem žmonėms. Mes numatę mokymus įvairių uh, susijusių asmenų mokymus, tie, kurie dirba su nukentėjusiais. Ir taip pat labai didžiuojamės, kad abu komitetai susitarė dėl visų savokų susijusių su smurtu, lytiniu smurtu ir um, smurtu santykiuose. Norėčiau padėkoti Danijai, pirmininkavusiai valstybė, už jų didžiulės pastangas, bandant įtikinti valstybės narės sveikinu, nes tikrai partnerystė buvo labai vaisinga tarp institucijų. Uh, ir susilaukėme labai profesionalios paramos ir patarimų iš Europos komisijos. Na ir galiausiai dar norėčiau padėkoti sekretariato darbuotojams, abiejų komitetų darbuotojams už pagalbą ir paramą ir aš tikiuosi, kad ši direktyva iš esmės pakeis baudžiamąją teisę jos aktus ES. Dėkoju ir tikiuosi, kad ir ateityje turėsime galimybės taip puikiai pabendradarbiauti. Ačiū. Puiku. Pereisime prie balsavimo. Pirmiausia, balsuosime dėl kompromisinių pakeitimų elektroniškai. Aš ne, nenurodinėsiu nariams, kaip reikia balsuoti, tačiau štai ką pasakysiu. Aš džiaugčiausi, jeigu man nereiktų balsuoti dėl visų pakeitimų. Nereiktų siūlyti balsavimo dėl visų pakeitimų, tačiau aišku, jūs esate e, patys turite nuspręsti, kaip norite daryti. Pirmiausia, dėl kompromisinių pakeitimų balsuosime elektroniškai. Jeigu kompromisinis pakeitimas patvirtinamas, perėsime prie galutinio balsavimo. Tačiau dabar 5.39 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Ar jau visi balsavote? Ne, atrodo, dar ne. Trūksta dviejų žmonių. Vieno. Dabar jau atrodo per daug vienu. E, balsavimas baigtas, sakykim. Mano nuomonė priimta. Paskutinis balsavimas. 41 puslapyje, taip pat elektroninis balsavimas, baigė, e, pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. Ir tikrai matome, kad priimta. Labai ačiū, sveikinu pranešėjus. Pranešėjas. Taigi mūsų bendras posėdis baigtas. E, visiems linkiu geros vasaros.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 was this? No, it's not. It's not. It. Okay. Hello. Prašau. Prašau dėmesio. Atsisveikiname su moterų komiteto nariais. Visuomet mums labai malonu bendradarbiauti tarp komitetų piliečių laisvių ir moterų. O dabar jau atėjo laikas lybė nariams balsuoti. Mūsų laukia keletas klausimų susijusių su mūsų komitete parengtais pranešimais. 15 punktas dabar vaikų apsauga skaitmeninėme pasaulyje. Pranešė yra Ana Head. Mūsų tikslas yra patvirtinti nuomonės projektą. Balsuojame, kaip ir numatyta. Susikaupkite, kad kaip galima sklandžiau galėtume balsuoti. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš prieš, susilaikė priimta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas. Penkioliktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Šešioliktas už, pasitikrinti reikia dėl penkiolikto, taip? Taip. Gerai, tikriname. Prašom balsuoti elektroniniu būdu. E, trim per daug iš EPP balsuoja. E, taigi, EPP susiskaičiuokite, kiek jūsų yra. Dabar viskas gerai. Ką turime? Dar kartą balsuoti ne, tai balsavimas baigtas. 30 už 20 prieš priimta. 16 pakeitimas už prieš sulaikė priimta. Aštuonioliktasis už prieš susilaikė priimta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimtas. Septintasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. Aštuntasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. Devintasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. Dešimtasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimtas. Vienuoliktasis kompromisas už. Dešimtas kompromisas buvo patvirtintas ir vienuoliktasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 43 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Man atrodo, kad atmesta, nes mačiau tik EPP balsavo už, jeigu klystų, tai galima pastikrinti. EC taip pat balsavo už, visi kiti prieš atmestas. 46 už, prieš, susilaikė atmestas. 48 už, prieš, susilaikė, priimtas. Balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais. Elektroniniu būdu balsuojame. Balsavimas baigtas. 56 už, niekas nebalsavo e, prieš, du susilaikė, sveikinu ponę Head. Toliau. Trečiasis balsavimas, orientacinis balsavimas dėl uh, parlamento ir tarybos e, direktyvos dėl teisės turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir teisės susisiekti po sulaikymo. Pranešėja yra ponė Antonesku. Balsuojame. Pradedam. Pirmasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė priimtas. Antrasis pakeitimas už prieš, susilaikė atmestas, 45 už, prieš, susilaikė, priimtas, 26 už, prieš, susilaikė, priimtas, 83 už, prieš, susilaikė, priimta, pirmasis kompromisas už, prieš, prieš susilaikę priimta. Trečiasis pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 86 už prieš susilaikė priimta. 27 už prieš susilaikė priimta. E, ketvirtasis dalimis E, introduction plus ir A punktas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Kompromisas numeris 2 e, už prieš susilaikė priimtas 89 pakeitimas, kas už prieš neaišku, pasitikrinkime greitai. Dėl 89 balsuojame. Dvie, dviem EPP per daug, minus 2 iš EPP, minus 1 turi būti dar atmestas, dar vienu per daug. Dabar jau viskas atrodo gerai. Balsavimas baigtas. 19 už 37, 35 prieš atmestas. E, penktasis pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. Trečiasis kompromisas už prieš susilaikė priimtas. Ketvirtasis kompromisas už prieš susilaikė priimtas. 98 už, prieš, susilaikė, priimtas, 29 už, prieš, susilaikė, priimta. E, Dėl 99 balsuojame, tikriname. EPP e per daug. Dabar viskas gerai. Koks rezultatas? Baigėme balsuoti. 27 už 28 prieš atsiprašau, tikrai atmesta. 94 pakeitimas. Oi, atsiprašau. 28 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 28 dalimis 1.e e, e, e, už prieš susilaikę priimtas. Šimtasis pakeitimas kas už. Prieš susilaikę priimta. 103 už prieš susilaikę atmestas. 104 už prieš, susilaikė atmestas, 105 dalimis. Antroji dalis. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta, trečioji dalis už, prieš, susilaikė atmesta. 106 už, prieš, susilaikė, atmesta, 8 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas, 5 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas, 109 už, prieš, susilaikė. Netaip aišku, pasitikrinkime greitai dėl 109. Tikriname 109. EPP vėl vienu per daug. Dabar viskas gerai. Balsavimas baigtas. 21, 37 atmesta. E, šeštasis kompromisas už prieš susilaikę priimta. 111 už prieš susilaikė atmesta. 112 už prieš susilaikė atmesta. E, septintas kompromisas už prieš susilaikė atmesta susilaikė priimta. 116 už prieš susilaikė atmesta. 119 už prieš susilaikė atmesta. 121 už prieš susilaikė atmesta. 122 už prieš susilaikė atmesta. Aštuntasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas. 33 už, prieš, susilaikė neaišku. Balsuojame dėl 33-ojo. Šiaip kelkite rankas, o dabar balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 41 už 16 prieš, būtų, būtų, aiškiau, būtų buvo aiškiau, jeigu e, keltumėte rankas, bet nebuvo. 128 už, prieš, susilaikė atmesta. 129 už, prieš, susilaikė atmestas 9 kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas. 34 už, 34 už, ne, atkrenta. Ne, mano sąrašė neprašyta, kad atkrenta. Mano pasirodo sąrašas senas atkrito. Dešimtasis kompromisas už prieš susilaikę priimta. Toliau 11 kompromisas už prieš susilaikę priimta. 15 pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. 12 kompromisas už prieš susilaikę priimta daug atkrito kitų. 37. Kas už, prieš, susilaikė priimtas. 17. Identiškas. 13. Kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 14. Kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimta. Pasitikrinti 14 kompromisas. Tikriname. Baigiame. 26 už 30 prieš tikrai atmes atsiprašau. Kitas 143 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 144 už, prieš, susilaikė atmestas. 37 už, prieš, susilaikė priimtas. 146 už, prieš, susilaikė, priimtas. 148 už, prieš, susilaikė, atmestas. 149 už, prieš, susilaikė, priimtas. 150 už, prieš, susilaikė, priimtas. 38 už, prieš susilaikė priimtas, atsiprašau, e, praleidau 19. Kas už, prieš susilaikė atmestas. Penkioliktasis kompromisas. Ar 38-asis taip pat? Jau balsavome dėl jo. Penkioliktasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 152 už prieš susilaikė priimta. 154 už prieš susilaikė priimta. 155 už prieš susilaikė priimta. 39 už prieš susilaikė priimta. 40 už prieš prieš susilaikė priimtas, 157 už, prieš susilaikė priimtas, 158 už, prieš susilaikė priimta, 159 už, prieš susilaikė priimtas, 16 kompromisas už, prieš susilaikė priimtas, 41 už, prieš susilaikė priimta 162. Už prieš susilaikė priimtas 164. Už prieš susilaikė priimtas 42. Už prieš susilaikė priimtas 165. Už prieš susilaikė priimtas. Už prieš susilaikė atmestas 166 už, prieš, susilaikė, atmestas, 403 už. Prieš, susilaikė, priimta, 167 už, prieš, susilaikė, ši, e, atmestas, 168 prie, už prieš susilaikė priimta. 17 kompromisas už, prieš susilaikė priimtas, 170 už, prieš susilaikė priimtas, 174 už prieš susilaikė, atmestas 175 už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmininkė. Norėčiau pakomentuoti pakeitimą, dėl kurio dabar balsavome. Buvo balsavimas dalimis dėl šio pakeitimo. 17 kompromisas. Norėjau patikrinti balsavimą, balsavimo rezultatus, nes e, šis rezultatas labai svarbus yra. E, vyko balsavimas dalimis ir aš norėjau tiesiog patikrinti. Šis pakeitimas yra labai svarbus. 13 straipsnio čia yra pakeitimas supratau, čia buvo balsavimas dalimis atskirai, ar ne? Nes mano sąrašuose čia parašyta, kad 13 straipsnis tai 17 kompromisas, o 18 kompromisas yra susidedantis iš dviejų dalių. Taip, tikrai dabar matau, kad vienas skiltis yra dešinėje pusėje. Man dabar sakė, kad balsuosime atskirai, bet dabar dar kartą e, balsuosime dar kartą dėl to paties. Nes nelabai aišku, koks numeravimas čia yra. Ar 17 tas buvęs 18 čia yra pakeitimas, ar kaip. Taigi, balsuosime dabar dalimis. Pirmiausiai dėl 17 kompromisinio pakeitimo, o paskui dėl e, pirmos ir trečios pastraipos. Pirmiausia, Antroji pastraipa kompromisinė 17 pakeitimo. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. E, septynioliktasis e, kompromisinis pakeitimas, antroji pastraipa, vien socialistais vienu per daug šį kartą. Vienu socialistu per daug. Reikia vieną atmesti. Balsą. Kaip dabar? Balsavimas baigtas. 34 už 23 prieš priimtas. Dabar antroji dalis. Balsuojame. Kas už, atsiprašau, kas prieš. Susilaikė aišku, kad priimta. Dabar grįžtame prie 175. 13 pastraipa. O, atsiprašau, 13 puslapis. Pirmas pakeitimas. 175. Kas už? E, atmesta. 177 už. Oi, atsiprašau, 176 kas už. Prieš. Susilaikė atmesta. 177 atsiimtas. Ne pagal mano sąrašą. Kažkoks labai neaiškus sąrašas vis kelia problemų. Dabar 18 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. 105 dalimis. Ne, ne, atkrenta, atkrenta. Nes 18 kompromisas patvirtintas, dabar 44, kas už, prieš, susilaikė, priimtas, pirmasis pakeitimas už, prieš Balsuojame už keletą vienu bloku, kaip už vieną bloką. Gerai. E, nuo 1 iki 7. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Devynioliktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 48 už. Pakeitimas žodžių, kas už jį, prieš, susilaikė, priimta. 20 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar 50 už, prieš, susilaikė, atmestas. 11 už, prieš prieš susilaikė priimtas 21 už 21 kompromisas už prieš susilaikė priimta 51 už prieš susilaikė atmestas 52 už prieš susilaikė atmesta 13 už prieš, susilaikė, priimtas, 14 atsiimtas, 55. Ar aš e, suklydau, ar 54-ąjį praleidome, ar kaip ten buvo? 54-ąjį po 21-ojo kompromisinio pakeitimo. Atsiprašau, sako pirmininkas, mano sąrašas kažkoks labai keistas. Man sakoma, kad jūs teisus, tebe gyvas tas 54 pakeitimas, balsuojame dėl jo. Kas už 54? Kas už? Prieš susilaikė atmestas. Dabar jau jį nužudėme. Atsiprašau, apgailestauju, kad taip įvyko. Keturioliktasis, būkite būdrus, nes tikrai sąrašas yra neaiškus. Dabar keturioliktasis. E, viena dalis yra atsimta, bet kita dar gyva. Tebe gyvena. Taigi, Balsuojame dėl tos gyvos dalies. Keturioliktasis, kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Penkiasdešimt penktasis už. Prieš. Susilaikė atmesta. Penkiasdešimt šeštasis. Už prieš, susilaikė, atmestas. 57 už, prieš, susilaikė, atmestas. 22 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. 59 už, prieš, susilaikė, atmestas. 60 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 60. Tikriname, balsuojame. Vienu per daug iš APP. Dabar užtenkas tiek, kiek reikia. Ir koks rezultatas 29 už 28 prieš. Priimta, ponia, bus sutil. Atsiprašau, bet jūsų pakeitimas patvirtintas. 61 už. Prieš. Susilaikė, man atrodo, kad atmesta. Patikrinkime. Bet šiaip kelkite rankas. 61. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Baigtas. 30 už, 27 prieš priimta. 23 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 64 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 65 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šešioliktasis kas už, kas prieš susilaikė priimta. Šešiasdešimt šeštasis kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Šešiasdešimt septintasis kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Šešiasdešimt aštuntasis kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 69 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Tikriname 69 pakeitimas. Balsuojame. 69. Baigiame. 30 prieš 26 už atmesta. Bet labai prastai keliate rankas. Matyt, pavargome. Jeigu geriau kelsite rankas, tuomet nereiks tikrinti. 17. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. 70. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 18. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. 24. Kompromisas kas už 70 atmestas. 24 kompromisas. 70 buvo priimtas, sako pirmininkas. Dabar septynioliktasis buvo priimtas, o septyniasdešimtasis atmestas. Dabar dvidešimt ketvirtasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Man atrodo, kad atmesta. Man atrodo, kad atmesta, bet patikrinkime. 24 kompromisas, prašau. Balsavimas baigiamas. 29 prieš 25 už. Dabar periname prie 71 pakeitimo kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 81 kas už, kas prieš, ta pati dauguma atmesta. 20 kas už, 72 kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Dvidešimtasis kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dvidešimt pirmasis kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dvidešimt antrasis kas už, kas prieš susilaikė priimta. 74 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 75 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 23 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 76 kas už, kas prieš, susilaikę, man atrodo, kad priimta. 77 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 78 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 25 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 80 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Dabar periname prie 82, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 25, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dabar galiausiai horizontalusis pakeitimas. Horizontalusis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Priimta. Gautinis balsavimas dėl viso teksto su pakeitimais ir pataisimais. Balsuosime elektroniškai, prašau. Now closed. 51 plus. Two... Baigėme balsuoti. 51 už, 2 prieš, 4 susilaikė. Sveikiname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 naujas balsavimo sąrašas, kad nekiltų sumaišties ir neįsiveltų klaidų. Balsuojame dėl Triantafilidės pranešimo. Ne. Eh? TDIP, TDIP. Ah, no, I'm sorry. Sorry, yes, you're right. Wow, and we are late. So we should... Yes, yes, yes, yes, yes, still. Balsuojame dėl pranešimo projekto, dėl tariamo CŽV vykdyto kalinių gabenimo ir neteisėto kalinimo Europos šalyse. Tai yra tolesni veiksmai tai Europos parlamento laikinojo komiteto tariamam CŽV vykdytam kalinių gabenimui ir neteisėtam kalinimui Europos šalyse tirti ataskaitą. Helena Flotr, pirmasis kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. 54. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. Afeto pirmasis. Ne, antrasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. Dabar 67. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. 60. Tikriname. Tikriname 67 pakeitimą. Prašau. Baigiame balsuot. 25 už, 27 prieš atmestą. 68 ir 69 identiški, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Norite tikrinti? E, tikriname 68 ir 69 pakeitimai, balsuojame, balsavimas pradedamas. E, baigiamas. EPP vienu per daug. 29 už, 26 prieš. 73 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Kelkite rankas, nes kitaip nebus aišku. 74 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 75 susilaikę priimta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Dabar penktasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Šeštasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 93 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Tikriname. Tikriname 93 pakeitimą. Balsavimas pradedamas. Pasavimas baigiamas. EPP per daug. Dvidešimt devyni prieš, dvidešimt šeši už atmesta. Devyniasdešimt ketvirtasis kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tikrinam, tikriname, tik kelkite rankas. Na, tikrinkime pagal rankų kelimą, man atrodo, kad buvo atmestas. 94. Balsuojame. EPP per daug. Dvidešimt devyni už, dvidešimt septyni prieš, priimta, bet prašau kelti rankas. Tai bus naudinga. Septintasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Primta. Aštuntasis kompromisas. Kas už, kas prieš? Susilaikę? Primta. Šimtas aštuntasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Atmesta. Šimtas devintasis. Ar norite tikrinti? 108 tikriname. 108 pakeitimas. Balsuojame. Vienu EPP per daug. Padaryta. 29 už, 26 prieš priimta. Priimta. Bet prašau kelt rankas. 110. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 111. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 9. Kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 116. 113. Jis atkrenta mano sąraše. 116 kas už, kas prieš. Susilaikė, man atrodo, kad atmesta. Tikriname. 116. 28 už, 28 prieš. Atmesta. 119. Ar jūs ne tas, kurio per, kurio per daug EPP? Jeigu 29 už, 28 prieš, tada priimta. Jūs prieš? Dar kartą tikriname tada. 116 pakeitimas. Dar kartą tikriname. Dviem EPP per daug. Dabar vienu per daug. Balsavimas baigtas. 28 už, 28 prieš atmesta, atsiprašau. Pone Vikstrėm, pirmininkė panašu, kad čia yra narių, kurie net, neturi kortelės ir jis konkrečiai ar ją pametė, jis balsuoja prieš, tai reikia įtraukti tą balsą. Ir aš labai paprastą klausimą norėčiau užduoti. Ką daro EPP politikos patarėjai, dabar turėtų gal susiskaičiuot frakcijos narius. Šimtas šešioliktasis atmetamas, bet kuriuo atveju. Dabar pereikime prie 119. Kas už? kas prieš, susilaikę, priimta. Dešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar 121, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 122, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Tikriname 122 pakeitimas. Vieno EPP per daug. Baigiame balsuoti. 24 už 30 prieš atmestą. Dabar 11 kompromisas. Ne, 123 pakeitimas. Balsuojame dėl jo, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 123 priimtas. Tikriname 123 pakeitimas. Baigiame balsuoti. 28 už, 24 prieš priimta. Vienuoliktasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 125. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 128. Kas už, 125 ir 126 identiški. Šimtas dvidešimt aštuntasis kas už, kas prieš. balsuokime elektroniškai, nes su rankom problemų yra. 128 balsuojame. Dvidešimt septyni už, dvidešimt aštuoni prieš atmesta. Dabar 129, 130 yra identiški kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Tikriname dėl tų dviejų pakeitimų. Prašau. Balsavimas baigtas. 27 prieš, 29 už, priimta. 134 kas už, kas prieš, ką daro socialistai. Nemačiau visiškai jūsų rankų. Jei nekelsime rankų, niekaip nesuprasime, koks rezultatas. Albrechtas, ar galime ir toliau balsuoti vien tik elektroniškai? Akivaizdu, kad vis tiek viską tikriname. Ar balsuojame elektroniškai dėl visko? Bet tada kelkite rankas. Žinau, kad pavargstate, aš irgi pavargstu, bet prašau, kelkite rankas, nes priešingai niekaip neįmanoma suprast, kaip jūs balsuojate. Taigi, kelkite rankas. 124. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Tikriname. 134. Vieno FP per daug. Atmetu vieną EPP balsą, nes vienu per daug. Išmeskit vieną balsą iš EPP. prašau. Dabar viskas gerai. 29 už, 27 prieš. Primta. Pirmininkė, dėl, dėl darbo tvarkos. Ar galima išsiaiškinti, kokie nariai tikrieji dalyvauja? nes, e, o tiems, kas, kai, ko, kas nebūtinai turi būti, tegul išeina iš salės, nes negalima kiekvieną kartą girdėti, kad yra per daug balsuojančių. 135 už. 135 už. Prieš. Priimta. 136 kas už. prieš priimta. 137 už. Prieš. Priimta. 138, 139 identiški, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Tikriname. 129. Tikriname. Now it's open, now it's closed, which means... Baigiame balsuoti, 29 už, 27 prieš, atmesta. 140, 141 identiški. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. 142 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 143 už, prieš, susilaikė, priimta. 143 tikriname. Balsavimas baigtas. Vieno apie per daug. Dvidešimt devyni už, dvidešimt septyni prieš primta. Dabar viską elektroniškai darysime. Pirmasis pakeitimas, kas už. Tiksliau balsuojame. Elektroniškai. Balsavimas baigtas, atmesta. Antrasis pakeitimas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesta. Trečiasis. Balsuojam. Baigiam. Priimta. Ketvirtasis. Balsuojam. Baigiam. Priimta. Penktasis. Balsuojam. Baigiam. Priimta. Šeštasis. Balsuojam. Ačiū. Priimta. Septintasis ir aštuntasis identiški. Balsuojam. Baigiam balsuoti. Atmesta. Dvyliktasis kompromisas. Balsuojam. Baigiam. Priimta. Devintasis pakeitimas. Kas už? Tiksliau balsuojame. Baigiam. Atmesta. Vienuoliktasis. Balsuojam. Baigiam. Priimta. Tryliktasis. Balsuojam. Baigiam. Primta. Keturioliktasis su žodiniu pakeitimu. Balsuojam. Baigiam balsuot. Priimta. Penkioliktasis. Balsuojam. Baigiam balsuot. Priimta. 16. Balsuojam. Baigiam balsuot. Atmesta. 17. Balsuojam. Pone Ilčiavai, neturite kortelės, jūs balsavote prieš? Jūs balsavote už. Tai priimta tuomet. Kągi įrašysime jūsų balsą į protokolą, bet rezultato tai nekeičia. ar dar kartą prabalsuosime dėl to pakeitimo. Tai dar kartą kartojame balsavimą elektroniškai, ponas Ilčiabas, jo balsą irgi traukiame, taigi dar kartą pakartokime balsavimą. Balsuojame dėl 16 pakeitimo. 16 pakeitimas. Balsuojame. Baigiam balsuoti. 29 už, 28 prieš, jūs balsuojate už, 30 už, 28 prieš, tada priimta. 17. Balsuojam. Baigiame balsuot. Priimta. 18. Kas balsuojame? Baigiame balsuoti. Priimta. 19. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Balsuojam. Baigiam. Priimta. 20. Atsiprašau, antroji dalis. Balsuojam. Baigiame balsuoti. Priimta. Atmesta pasitaiso pirmininką. Pone Ilčia, vaikai balsavote. Jūs balsavote už, bet vis tiek atmesta. Negalit balsuoti, ar kas atsitiko? Suklydote, nu, balsavote už. Mm. dauguma pasisako už, nes Ilčev į Borsalino, tai primta tada. 30 prieš 29 tada gaunasi. Pirmininkė, jeigu kažkas suklysta, tai neturėtų turėti įtakos rezultatui, kuris atsispindi švieslentėje. Tai yra įprasnė procedūra, jie negali koreguoti savo, jie gali pakoreguoti balsą, bet rezultatas negali būti keičiamas, tą visuomet darome plenarinėme posėdėje. Mrs. Latford. Pone Latford. Jeigu tai nėra vardinis balsavimas. Kadangi tai nėra vardinis balsavimas, įprastinė procedūra yra kelti rankas ir sekretariato darbuotojai tada suskaičiuoja. Taigi tie, kurie neturi kortelių, Jeigu mes keičiame įprastinę procedūrą, tie, kurie neturi kortelių, neturėtų būti skaičiuojami, nes priešingai aš pareikalausiu tiesiog bals, skaičiuoti pakel, pakeltas rankas. Pirmininkas, tikriausiai pastebėjote, kad balsuojame jau ilgiau nei valandą ir buvo paprašyta elektroniškai viską tikrinti. Arba, pavyzdžiui, kas nors suklydo, juk tai nėra vardinis balsavimas. Taigi galima pakartoti. Nes priešingų atveju reiks labai daug skaičiuot. Na, mes komitete visada suteikėme tiesiog daugiau judėjimo laisvės ir kodėl dabar EPP taip griežtai laikosi taisyklių, kurių realiai net nėra. Ar jūs pritarėte tam, kad būtų pakeistas balsavimas, kad būtų užtaisyta klaida? Pirmininkė. EPP 20, dėl 29-30 atvejų EPP buvo per daug ir mes tylėjome, o dabar vieną kartą suklydome ir gal, galima kažkaip e, tai ištaisyti. Mes 29 kartus girdėjome, kad EPP buvo per daug ir, ir tylėjome. Gerai, tada tikrinkime balsavimą dėl antrosios pakeitimo dalies. 19 pakeitimo antrosios dalies balsuojame. Dar kartą, prašau. Now the vote is closed. Balsavimas baigtas. Jau visi balsavote, taip, visiems viskas gerai, baigėme. Koks tai rezultatas? 30 už 27 prieš priimta. Ir pono Ilčevo nepriskaičiam netgi, kuris balsavo ranka. Teigiamai, 20 už Tai yra balsuojame elektroniškai. Baigėme. Dvidešimt devyni už dvidešimt aštuoni prieš priimta. Dvidešimt pirmasis. Balsuojame. Baigėme. Dvidešimt aštuoni už dvidešimt devyni prieš atmestas. 22. Baig... Balsuojame. Baigiame. Dvidešimt šeši už trisdešimt prieš atmestas. Dvidešimt ketvirtasis. Balsuojam. Baigiam. Atmestas.

27 neatkrito. Baigiame. Atmestas. 28. Balsuojame. Baigiame. Atmestas 29. Balsuojame. Baigiame. Atmestas. 30. Balsuojame. Baigiame. priimtas. 31. Balsuojam. Baigime. Atmestas. 32. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 33 balsuojame. 33 dar gyvas, balsuokime. Dėl 33 balsuojam. Kompromisas atsiimtas. 33 lieka pakeitimas. Baigiam balsuoti. Baigėme dėl 33 balsuoti. Atmestas. 34. Suem. Baigėme. Atmestas. Pone Mišel, Jūs balsavote prieš, ar klaida yra, nesuveikė aparatas? Jūs balsavote prieš? Atmesta. 35. Balsuojame. Baigiame. Priimta. 36 su žodiniu pakeitimu. Balsuojame. Baigiame. Priimta. 37. Balsuojame. 37 balsuojame. Baigiame. Priimta. 14 kompromisas balsuojame. Baigiame. Priimtas. 45 balsuojame. 65 balsuojame. Baigėme. Atmestas. 46. Kas už? Tai atsiprašau, sako pirmininkas, balsuojame elektroniškai. Baigėme. priimtas. 15 kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Priimtas. 51 dalimis. Balsuojame. Baigiame. Priimtas antra dalis. Balsuojame. Baigiame. Atmestas. 53. Balsuojame. Baigiame. Priimtas. Dabar e, tekstas su pakeitimais. Elektroninis balsavimas. Prašom. E, baigiame balsuoti, skaičiuojame balsus paskutinį kartą. Penkiasdešimt už, du prieš, penki susilaikė, sveikinu ponę Fliotrą. Pliot, tikrai nemanėme, kad viskas taip bus. Sveikinu, buvo sunku, tikrai, bet dėkui Jums už darbą. Aš turiu įsipareigojimą, kurio, kurį būtinai turi vykdyti ir mane pakeis Kinga Gai, kuri toliau pirmininkaus balsavimui. Toliau balsuosime. Prašom. Pane pirmininkė, norėjau tik tai pasakyti, kad per klaidą EPP balsavimo sąraše dėl penktojo balsavimo yra vienu mažiau. Ir iš tikrųjų turi būti plus vienas, o ne minus vienas. Iš, na, prie penkto pakeitimo EPP turbūt plius, o ne minusas. Balsuojame devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė priimtas, dešimtasis už, prieš, susilaikė priimta, vienuoliktasis už, prieš, susilaikė. E, pasitikrinkime. Prašau visų balsuoti. Baigiame. 51 prieš. Suklydau 12 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė priimtas. 13 už. Prieš. Susilaikė priimtas. Antrasis kompromisas už. Prieš. Susilaikė priimtas. 19 pakeitimas už, prieš susilaikė priimtas. Trečiasis kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. Ketvirtasis kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 27 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 28 už, 29. Už, prieš, susilaikė priimtas. 30. Už, prieš, susilaikė. Dar kartą. 30. Už, prieš, susilaikė priimtas. 31. Už, prieš, susilaikė priimtas. 32. Už, prieš, susilaikė priimtas. 33 už, prieš, susilaikė atmestas. 35 už, prieš, susilaikė atmestas. 34 už, prieš, susilaikė priimtas. 36 už, prieš, susilaikė priimtas. 38 už, prieš, susilaikė priimtas. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas. 43. Už, prieš, susilaikė priimtas. 44. Už, prieš, susilaikė priimtas. 45. Už, prieš, susilaikė priimtas. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas. Penkiasdešimtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. Penkiasdešimt pirmasis už, prieš, susilaikė priimtas. Penkiasdešimt antrasis už. Vėliau balsuosime dėl 52 53 už prieš susilaikė priimtas, 54-asis už, prieš, neaišku, 54-asis, balsuojame elektroniniu būdu. Vienu EPP per daug. Dabar jau viskas gerai. 29 už, 24 prieš tai susilaikė priimtas. 55 už, prieš susilaikė. Gali būti panašu, bet dar balsuokime, pasitikrinkime dėl 55. Balsavimas baigtas. 26 už 27 prieš, susilaikė atmestas, 57 už prieš, susilaikė priimtas, 7 kompromisas už prieš, susilaikė priimtas, 8 kompromis, kompromisinis pakeitimas. 56 atkrenta. 56 pirmiausia, atsiprašau, kas už, prieš, susilaikė priimta. Dabar balsuojame dėl aštuntojo kompromiso, nes buvo priimtas septintasis, aštuntasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Šešiasdešimt penktasis už, prieš, susilaikė atmesta 69 už prieš susilaikė atmestas 69 balsuojame tikriname e, baigiame 27 už 25 prieš 2 susilaikė primta Aš norėjau balsuoti prieš. Ir kaip suprantu, pirmininkė, jūs prieš, tai tada 27 vis tik tai prieš ir atmesta. Atmesta, gerai. 28 už. 68 atsiprašo pirmininkė, kas už, prieš susilaikę reikia pasitikrinti. 68 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. 26 už 25 prieš du susilaikė. Dar ponas Ilčiavas 26 prieš su juo atmesta. 73 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimtas. Devintasis kompromisas, dvi dalys, pirmoji dalis už, prieš, susilaikę, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. Balsuojame. E, balsuojame dėl antros devintojo kompromiso dalies. Antra dalis dabar taip. Balsavimas baigtas. 24 už, 29 prieš, 30 prieš atmesta. Ar jūs už ar prieš? Visai nesvarbu, nes atmesta. Kitas. Pone Gijom, jūs kažką norėjote pasakyti? Aš norėjau tik tai pakomentuoti šiek tiek. Man atrodo, kad pamiršome kai keletą pakeitimų, jeigu neklystų. 68, 70 ir 71 neatkrenta, nes 69 buvo atitinkamai nubalsuotas. Na, bent jau man taip atrodo. Turime balsuoti 70, 71, 72. 70. Kas už dėl 70? Nes juos pamiršome, tos pakeitimus už prieš susilaikę. Labai sunku, ką nors pasakyti, pasitikrinkime. Balsuojame dėl 70 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 25 už, 28 prieš, vienas susilaikė. 71 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas taip pat viskas buvo. 72 už, prieš, susilaikė, priimtas. 73 dėl jo balsavome, priimtas jisai. E, pirma dalis bus, buvo priimta, antra dalis taip pat. 75 dabar pakeitimas, jeigu sutinkate. Prašau kelti rankas, pakelti rankas, kas už, prieš, susilaikė, primta. 76-asis už, prieš, susilaikė, primta. 77-as už, prieš, susilaikė, primta. negaliu pasakyti tvirtai, balsuokime elektroniniu būdu. 77 pakeitimas. EPP vienu per daug. Dabar gerai. 25 už, 26 prieš 2 susilaikė atmestas. Dešimtasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimtas. Aštuoniasdešimtasis už, prieš susilaikė, man atrodo, kad atmesta. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. 25 už 29 prieš. Atmesta. 81 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 11 kompromisas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. Priimtas. Dvyliktasis pakeitimas. Kompromisinis pakeitimas numeris 12. Už, prieš. E, susilaikė. Atmestas už, prieš. Susilaikė atmestas. Tryliktasis kompromisas už, prieš susilaikė priimtas, antra dalis už prieš susilaikė. Paprašysiu dar kartą pasitikrinti. Dvidešimt vienas už trisdešimt du prieš. Atsiprašau, tikrai taip nemačiau. Devyniasdešimt antrasis kas už prieš, atsiprašau, atkrenta. 96. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 14. Kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. 101. Už, prieš, susilaikė, teks pasitikrinti. Balsuokite. Balsavimas baigtas. 25 už 28 prieš. 102 už prieš susilaikė man atrodo priimtas, bet pasitikrinkime, balsuojame. Balsavimas baigtas. 30 e, už 23 prieš 1 sulaikė priimtas. 103 už prieš sulaikė priimtas. 106 už prieš, už prieš susilaikė priimtas, 107 už prieš susilaikė priimtas, 108 už prieš susilaikė priimtas, 109 už prieš susilaikė priimtas, 110 už prieš susilaikė atmestas, 111 už prieš susilaikė. Man atrodo, kad priimtas, bet pasitikrinkime. 111 balsuojame. Balsavimas baigtas. 41 už 12 prieš. Susilaikiusių nėra. 15 kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas. 117 e, už, prieš, susilaikė priimtas. 16 kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas. 17 dvi dalis pirmųjų už, prieš, susilaikė priimtas. Antra dalis už, prieš susilaikę. Reikia pasitikrinti dėl antros dalies. 17 kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 14 už 40 prieš atmestas. 118. Ir 120, atsiprašau, 122 Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 123 už. Prieš. Labai sunku. Matyti. Prašau aiškiai kelti rankas. 123 kas už? Prieš. Susilaikė. Reikia pasitikrinti. Negaliu pasakyti. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 23 už, 13 prieš, 18 susilaikę. Priimtas. 124 už, prieš, susilaikė. Man atrodo, kad atmestas. 125 už, prieš, susilaikė, atmestas. 126 už, prieš, susilaikė, priimtas. 127 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime dėl 127 balsuojame. Balsavimas baigtas. 25 už 29 prieš atmestas. 128 už prieš susilaikė atmestas. 129 už prieš susilaikė. Man atrodo, kad atmestas. Pasitikrinkime dėl 129. Balsuokime. Balsavimas baigtas. 27 už 25 prieš priimtas. 131 už prieš susilaikė priimtas. 132 už prieš susilaikė priimtas E, reikia pasitikrinti. Man atrodo, kad atmestas. Balsavimas baigtas. 18 už 36 prieš atmestas. 133 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 134 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 135 už, prieš susilaikę priimta. 136 už, prieš susilaikę priimta. 137 už, prieš susilaikę priimta. 138 už, prieš susilaikę priimta. 140 už, prieš susilaikę. Man atrodo, kad priimta. 100 42 už, prieš, susilaikę, priimta. 143. Balsuojame tik dėl antrosios dalies. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 141. Atkrenta automatiškai 139. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 144. Už, prieš, susilaikė, man atrodo, kad priimta. 145 už, prieš, susilaikė. Tikrinkime, 145 balsuoja. Dvidešimt keturi už, dvidešimt devyni prieš, atmesta. Šimtas keturiasdešimt šeštasis už, prieš, susilaikė. Man reikia patikrinti. Nekeliate rankų. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 24 už, 29 prieš. Atmesta. 147. Kas už, kas prieš, susilaikė, mesta. 148 už, prieš, susilaikė, priimta. 149 ir 150 identiški, kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname, balsuojam. Baigiame balsuot.

158. Kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. 159. Kas už, kas prieš. Tikriname. 159. Baigiame balsuoti. 35 už, 18 prieš priimta. Konstatuojamosios dalys. Pirmasis pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikę. Tikriname. Pirmasis pakeitimas. Baigiame balsuot. 25 už, 29 prieš. Atmesta. Antrasis pakeitimas kas už, kas prieš, atmesta. Trečiasis kas už, kas prieš, sulaikė atmesta. Šeštasis kas už, kas prieš, susilaikę, patikrinkime. Šeštasis pakeitimas. Balsuojam. Baigiame balsuot. 25 už, 29 prieš, atmesta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikę, priimta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 18 kompromisas dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaikę priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš susilaikę priimta. Tikriname. Priimta, netikriname. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Galtinis balsavimas. Elektroniškai balsuosime. Prašau. The vote is closed. Baigėme balsuoti. 47 už, 4 prieš, 2 susilaikė. Sveikiname ponę Holmeier. Na ir dabar balsuosime dar šiandien dėl paskutinio klausimo. Nuomonės projektas dėl būdžiamųjų sankcijų taikomų priekybai vertybiniais popieriais pranešėja ponia Boskurt. Iškart padėsime balsavimą, jeigu ponia Boskurt nieko nenori pasakyti. 17 pakeitimas ir 18. Jų negalime priimti, Iš karto tada prie trečiojo periname. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Ketvirtasis kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Penktasis kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Devynioliktasis kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Dvidešimtasis atsimtas. Šeštasis kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Septintasis kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Aštuntasis atsimtas, 21 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 22 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 23 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Pername prie konstatuojamųjų dalių. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 11. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. 12. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. 13. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 15. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. Antrasis, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Na ir dabar balsuojame dėl viso dokumento elektroniškai, prašau. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. 45 už. Niekas nebalsavo prieš, keturi susilaikė. Sveikiname ponę Boskurtų. uh, we need a... Dabar Okay, I, I uh, continue. So I will give the floor to Mr. Fontana first and then... Žodis ponui Fontana, o po to komisijai. Ir pirmininkaujantis Kipras pato galės savo komentarus išreikšti. Pone Fontana, jums žodis. Ačiū pirmininkė. Reglamentas, dėl kurio nuomonę teikia Libė komitetas, bus taikomas e, migracijos ir prieglopščio fondui bei vidaus saugumo fondui. Pagal 2007-2012 metų finansinę perspektyvą Europos komisija siūlo horizontalų reglamentą, kuris būtų taikomas visiems reglamentams. Taigi tas reglamentas būtų apimtų tiksliau keturis reglamentus, kur, kurie apimtų finansavimą vidaus reikalams skiriamą, programavimą apimtų valdymą ir kontrolę iki programų uždarimo ir iki veiklos ataskaitų paskelbimo. Pakeitimai dabar dėl šio reglamento, kurie yra pasiūlyti Libe komitete. Uh, Pirmiausia, dėl subsidiarumo jie yra teikiami, bet to e, vietos savivalda turi būti pradinėme etape įtraukta ir čia neturėtų nuo to nukentėti kontrolės etapas, kuris yra esminis. Didžioji dauguma pateiktų pakeitimų svarbiausia dėmesį teikia čia subsidiarumui. Kiekvienos valstybės narės situacija turėtų būti atitinkamai čia atspindėta, tiksliau ją atsižvelgta ir e, ES politika turi atsižvelgti į vietos realijas. Toliau trečiasis straipsnis komisija siūlė apsiriboti vien tik tai bendradarbiavimu su valstybėmis narėmis. Mūsų manimų čia dėrėtų dar pridurti ir regioninės vietos ir pilietinės valdžios institucijas pagal subsidiarumo principą. Šis principas taip pat yra svarbus ir skaidrumo srityje, nes 90 procentų įnašo šioje srityje yra iš vietos lygmens. Mes norėtume todėl, kad ir vietos lygmens iniciatyvos dalyvautų. Toliau 16 straipsnio ketvirtojoje dalyje yra prašymai išvardomi. Beje, vietos regioninės bei miesto tarybos, ga, miesto tarybos gali įsitraukti į e, kontrolės procedūros, jose dalyvauti. Bet tai neturėtų prieštarti 29 straipsniui. 29 straipsnio 6 dalyje kalbama apie veiksmingą valdymą. E, čia buvo įtraukti du pakeitimai, kuriais komisija kviečiama yra stebėsenos sistemą įgyvendinti nuo skubaus paskirimo lėšų iki jų panaudojimo pagal ketvirtą straipsnį. Mes norime, kad identiškas e, stebėsenos mechanizmas taip pat būtų taikomas ir trečiosiom šalims pagal devintą straipsnį, e, devintą straipsnio antrąją dalį, dabartinį naujai dešimtąjį straipsnį. Kitų dar pakeitimų buvo dėl Europos parlamento sprendžiamojo arba konsultacinio vaidmens 7.1, 8.1 ir 13 straipsnio 1 dalis apie tai kalba. Toliau e, dėl parlamento vaidmens. Norėčiau visus nuraminti. Europos parlamentarų vaidmuo neturės, e, neturėtų atidėlioti, dėl to neturėtų nusitęsti laiko terminai. Pagal 8 straipsnio 4 dalį taryba turėtų būti informuojama apie šio bendradarbiavimo veiksmus. Mes bandėme čia pakoreguoti komisijos dokumentą, bet per nelik daug jo nekeisti, nes manome, kad jis yra tikrai neblogas. Paprasčiausiai norėjome įtraukti vietos valdžios lygmenį be nacionalinio dar lygmens. Juk 27 valstybės narės turi labai skirtingo pobūdžio administracinės sistemas. Ir e, būtent todėl ne visada bus įmanoma įtraukti vietos, regioninį ir miesto tarybų e, čia aspektą. Mes tiesiog nurodėme bendrais terminais, kad reikėtų vietos lygmenį įtraukti ir toliau jau valstybės narės pačios nuspręstų, koks geriausias būtų įtraukti lygmuo. Ačiū už suteiktą žodį. Dėkuoju, dabar kreipiuosi į komisiją. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju pranešėjai už pastabas. Labai trumpai bandysiu pristatyti komisijos nuomonę dėl e, kai kurių pranešėjų iškeltų elementų. Mes e, džiaugiamės, kad akcentuojama e, žemesnio lygio valdžios institucijų vaidmuo. Mes pasiūlyme jau esame pabrėžę, kaip svarbu užmėgsti partnerystės valstybėse narėse. Taigi dėkoju pranešėjui, kad jisai taip pat tai mini valstybių narių vaidmuo valdymo ir kontrolės sistemose taip pat neturėtų būti niekaip sumenkinamas e, e, padalyjant e, prievalės atsakomybę regioniai ir vietos valdžiai. Reikia atitinkamai tekste apibriežti regioninių ir vietos valdžios institucijų vaidmenį. Dėl 12 straipsnio, 13 pakeitimo E, kalbame apie e, vietos regioninę valdžią ir pranešėjas sako, kad reikia užtikrinti, kad būtų peržiūrėtos nacionalinės programos arba pasiūlytos programos, kurios yra jau patvirtintos, gali būti pakoreguotos atsižvelgiant į uh, naujas aplinkybės, e, kad nereikėtų daugiamečių programų nuolat peržiūrėti, nes kitaip e, mes nebegalėsime normaliai dirbti vietoje. Daugiametis finansavimas yra taip pat labai svarbus aspektas finansavimo dar. Norėčiau trumpai e, pasakyti, kokie mums kyla klausimai dėl pranešėjo siūlymo šiandien ryte dėl vidaus saugumo fondo sienų ir vizų fondo buvo kalbama apie e, vidutinio laikotarpio peržiūrą. Pranešėjas siūlo, kad ši peržiūra būtų atlikta 16 metais Liepos 1, 31 mums, tiksliau, 1 dieną. Mums atrodo, kad reikėtų uh, uh, Liepos. Uh, bus per, per greitai ta data. 16 metų e, Liepos mėno per anksti reikėtų galvoti galbūt apie pabaigą šių metų. Norėčiau paprašyti pranešėjo pasvarstyti, e, ar nereiktų pakeisti e, termino, taip pat dėl prieglopščio, tai bus aktualu prieglopščio fondui. Pranešėjas taip pat kalbėjo apie pagalbą ypatingomis situacijomis. Svarbu komisijai informuoti tarybą ir parlamentą, kai primamas sprendimas teikti skubę pagalbą. Tačiau aš norėčiau perspėti jūs, e, nereikia galbūt įrašyti į tekstą, nes komisija gali apspręsti dėl pagalbos po to, kai informuos parlamentą arba tarybą. Aš manau, kad rasime mes e, būdą, kaip apibriežti tai. Pranešėjas taip pat kalba apie konkrečias stebėjimo sistemas, kurios stebėtų, kaip um, teikiama skubi pagalba pagal kiekvieną fondą. Mes sutinkate, kad skubi pagalba, kaip bet koks kitas es finansavimas, turėtų būti prižiūrimas e, labai atidžiai. E, galbūt reikia specialios atskiros sistemos tam Dėl politinio dialogo sveikino Europos parlamento paramą šiam dalykui. Mums labai svarbu palaikyti dialogą su kiekviena valstybė nare, ypač gyvenant programas iš dviejų fondų finansuojamas. Taip pat mes komunikate sakėme, kad norėsime informuoti parlamentą apie dialogo išdavas, bet manome, kad formalios konsultacijos dėl kiekvieno dialogo su parlamentu galėtų viską sus, sulėtinti labai, bet mes su pranešėju galėtume pakalbėti ir aptarti, kaip užtikrinti, kad parlamentas gautų visapusišką informaciją. Dar porą dalykų. 15-16 pakeitimai dėl nacionalinių programų pranešėjas norėjo padidinti detalių kiekį nacionalinėse programuose, pavyzdžiui, kad būtų detali statistinė informacija, detalus biudžetas nurodytas. Mes sutinkame, kad pagrindas, tai ir, ir savo, kad tai turėtų būti pagrindas, mes sutinkame, kad pagrindas turi būti pagristas statistiniais patikimais duomenėmis, tačiau reikia užtikrinti ir pusiausvę tarp lankstumo ir mm, pakankamai lankščių programų, nereikia griežtų programų, nes paskui jas gali reikėti labai dažnai e, kaitaliuoti. Mes turėtume priderinti jas prie daugiametės finansinės programos. Toliau 23 pakeitimas pranešėjas siūlo, kad audito e, institucija galėtų būti privati bendrovė. E, Komisija mano, kad tai turėtų būti vieša įstaiga, kuri būtų atsakinga už tai, kad būtų teikiama komisija informacija apie biudžeto vykdymą, būtų paskelbta e, patikinimo deklaracija, bet mes e, manome, kad gali būti privačioms audito bendrovėms skirtos tam tikros užduotis, bet visas uh, audito procesas vargiai ir turėtų būti perduotas į e, privačias rankas. Tai tiek dėl pakeitimų. Ačiū, ponas, ponas Floridis, e, Kipro atstovas. Kaip e, jau sakiau, kas dėl tų keturių vidaus reikalų reglamentų pasiūlymų ir dėl daugiametės biudžeto perspektyvos, tai esame e, sudarę darbo grupę šios šiems klausimams e, spręsti. Dabar, kas dėl trijų sektorinių reglamentų, tai jie turėtų būti kombinuojami su horizontaliuoju reglamentu tam, kad abu fondai būtų geriau valdomi. Pirmasis dabar reglamentas taryboje trys svarstymai jau buvo atlikti šio reglamento ir iki Liepos pabaigos esame dar valstybių narių susitikimą darbo grupėje numatę šiuo klausimu. Pirmininkaujančios valstybės taikomas metodas būtų bandyti suderinti pozicijas tais klausimais, dėl kurių dar nepavyko iki šiol susitarti, tam, kad pereitume prie bendro sprendimo procedūros su parlamentu e, rudenį. Mes bandysime supaprastinti procedūras bei e, lank, numatyti lank, galimybę lankščiai taikyti programas. Na, mes sveikiname pono Fontanos pasiūlymą ir tikimės, kad per ateinantį mūsų pirmininkavimo pusmetį pavyks puikiai visiems bendradarbiauti. Ačiū. Merci, Madame la Présidente. Je précise. Ačiū pirmininkė. Pasakysiu tik tai, kad galbūt ponios Fajon vardu, jos e, šiandien posėdien nėra, tik norėčiau jos vardu dabar štai ką pasakyti. Pirmiausia, turint galvoje reglamento sudėtingumą ir kompleksiškumą, ponia Fajon e, pageidautų e, glaudesnio bendradarbiavimo su pranešėju. Dabar nuo e, balandžio mėnesio jokio susitikimo nebuvo surenkta su šešėliniais pranešėjais, lygiai taip pat ir su patarėjais nebuvo jokio susitikimo surenkta, taigi labai gaila, kad taip nutiko. Dar kartą pasakysiu, jog šis reglamentas labai sudėtingas. Čia yra trys sudėtingi instrumentai numatomi vidaus srityje ir labai gaila, kad į kai kuriuose perspektyvas neatsižvelgiama. Čia visiškai neatsižvelgiama į tam tikrus elementus, dėl kurių diskusijos dėl šio pranešimo būtų buvę labai naudingos. Kai kurie pakeitimai yra pernelyg paviršutiniško, paviršutiniško pobūdžio, nes te, reglamentas yra labai techniškas. Čia tiesiog trūksta daugiau informacijos ir kadangi neįvyko posėdžių su, šešvė, su šešėliniais pranešėjais, tai neįmanoma buvo pateikti ir konkretesnių bei išsamesnių pakeitimų. Pone Fajon yra e, nusiteikusi jų pateikti. E, pasikonsultavusi su ekspertais NVO bei kitais partneriais, e, pone Fajon ketina pateikti e, pakeitimų. Pone Fajon taip pat pageidautų, kad būtų daugiau informacijos pateikta apie kovą su e, sukčiavimu ir kitais neigiamais reiškiniais. Pone Fajon glaudžiai bendradarbiaus su Krim komiteto nariais. Taip pat ponia Fajon norėtų gauti daugiau informacijos apie taikymo sritį bei e, skubiai teiktinos pagalbos mechanizmo veikimą. Uh, Mes manome, kad visi numatyti ištekliai turi atitikti nacionalinių programų prioritetus ir tarnauti naudos gavėjams, būti naudingi naudos gavėjams. Pone Kirkhop. Pir Pirker. Ich habe den Namen Kirkhop gehört, daher habe ich mich nicht. Atsiprašau, aš Kirkhop išgirdau pavardę ir net nesupratau, kad man žodis. Uh, pirmininkė, noriu štai ką pasakyti. Nėra nei vieno komiteto, kuris taip aptakiai e, ir be jokio, visiškai be jokio detalumo planuoja mūsų komiteto veiklą. Aš tiesiog norėčiau papra, pak, pasakyti, kad sekretariatas galėtų e, konkrečiau ir tiksliau darbo tvarkę sudarinėti. Štai aš turėjau susitikimą 5 val. 17 val. po to dar vieną susitikimą. Ir štai dabar vienintelis dalykas, kuriuo galime būti tikri, tai kad pagal darbo tvarkę numatyti klausimą tikrai nebus, numa, tikrai nebus svarstami laiku. Man tai kelia labai daug bėdų. Kitose komitetuose tokių problemų nėra ir tik tai Live komitete tokių e, e, problemų iškyla. Na, o dabar dėl paties pranešimo norėčiau štai ką pasakyti. Norėčiau savo pagiras išsakyti ponui Fontaną. Ponas Fontana labai delikačiai ir techniškai papildė komisijos sprendimą, atsižvelgiama yra valstybių narių situacijas, kontekstą bei taip pat e, sąnaudų ir naudos principo čia yra laikomasi, e, orientuojamasi į atliekamos veiklos e, pelningumą. Tačiau tekstas vienoje vietoje man nelabai patinka, tai yra toje vietoje, kur kalbama apie e, vietos savivaldą 23 straipsnėje. Norėčiau paklausti dabar komisijos, ar tikrai pavyks supaprastinti e, tvarką, jeigu dabar čia minėsime tris institucijas. Viena už nacionalinį gyvenimą būtų gyvendinta, antra už valdymą ir kontrolę, na, o trečia institucija būtų e, atsakinga užtikrinimą. Man atrodo, kad dėrėtų išsameu čia pamastyti šio klausimu, e, kaip kad sakė pranešėjas, galima juk paimti, pasamdyti kokią privačią bendrovę, kuri, pavyzdžiui, auditą atliktų. Ar tikrai čia reikia trijų skirtingų valdžios lygmenų atliekančių skirtingas funkcijas? Na ir štai dar yra tokių aspektų, dėl kurių aš skeptiškai vertinčiau e, pranešimą. Štai vienoje vietoje Fontanas sako, kad komisija turėtų valstybės narės bei vietos ir regioninės e, institucijas bei miestų tarybas. E, apie viską informuoti ir bendradarbiauti glaudžiai su jomis. Bet kaipgi realiai tai vyksta? Ar tikrai visos vietos, regionų bei miestų savivaldos institucijos turi bendradarbiauti? Juk vienos šalis labiau federalistinės yra, kitos labiau centralizuotos. Kažin, ar praktiškai manoma būtų tai įgyvendinti sėkmingai? Beje, dar reikėtų pasakyti, kad jeigu jau regioninės vietos ir miestų savivaldos institucijas reikėtų įtraukti į šį darbą, tai tada reikėtų nemažai e, momentų pakeisti pranešime, nes joms taip pat šioms siūlomoms institucijoms reikėtų ekonominio pelningumo principą taikyti. Ko gero, tos pačios taisyklės turėtų būti taikomos visiems šiame procese. Mano manimu, labai tai pageidautina būtų laikytis komisijos gairių. Komisija štai siūlo, kad konkrečioje valstybėje narėje būtų skatinamos partnerystės, į kurias įtraukt, būtų įtrauktos vietos bei regiono, regioninės valdžios institucijos, bet pačios nacionalinės institucijos nuspręstų dėl to, kokiu lygiu dėrėtų žemesnius lygmenis įtraukti. Ir mano manimu, čia gerai būtų vadovautis komisijos pirminių siūlymų. Beje, nacionalinių programų įgyvendinimas, kurios turi atitikti nacionalinės nuostatas. 12 čia straipsnė apie tai sako, sakoma, yra tikrai neblogas pasiūlymas, tik tai tame 12 straipsnė dar galima būtų pasakyti, kad vietos regioninės ir miestų lygmens institucijos būtų įtrauktos. Man atrodo, kad nederėtų čia taip automatiškai visų, visų įtraukti, visų šių lygmenų įtraukimo numatyti. Toliau 13 straipsnis. Pranešės sako, kad politinis dialogas turi būti atliekamas kartu su Europos parlamentu. Ir, kiekviena, ir su visomis valstybėmis narėmis. Man čia vėlgi kyla klausimas, kaip praktiškai visą tai gyvendinti. Kaipgi dabar pasiekti to sutarimo tarp Europos parlamento ir kiekvienos valstybės narės. Mano manimu, šia prasme komisijos pasiūlymas yra tikrai logiškesnis, kadangi politinis dialogas jau yra įvykęs. Toliau 14 straipsnis e, - finansavimas. Beje, kažkas jau taip sakė, Mano manimu, neįmanoma bus labai detalaus biudžeto pasiūlymo e, numatyti, kol programos kai kurios bent jau nėra dar pasibaigusios. Pasiūlymai dėl nacionalinių programų turėtų būti teikiami 14-20 metų laikotarpį. Atsiprašau, ponė Pirkeri, aš taip pat turiu susitikimą dėrėtų paskubėti mums. Pone Pirker, gal galite pabaigti? Taip, aš beveik pabaigiau, bet žinote, kai aš atėjau, beveik valanda jau yra vėluojama. Ir dabar štai tie, kurie kalti dėl to vėlavimo, mus skubina ir liepia, pas, ir liepia greičiau dirbti. Na, aš nemanau, kad pagal eilutes išskirstytą programą iki 20 metų pavyktų biudžetinę numatyti. Aš nežinau, ar taip kaip komisija siūlo padaryti įmanoma būtų. Na, dar turėjau konkretesnių pasiūlymų, bet man jau neliko laiko. Kaip jau ir sakiau, komiteto darbas buvo labai prastai organizuotas, labai blogai suplanuotas. Gerbiamas pirmininkė, prašyčiau kreiptis į sekretariatą tam, kad e, pastarasis e, atsižvelgtų į e, nagrinėjimų klausimų skaičių ir kad būtų viskas numatyta tinkamai darbo tvarkė tam, kad paskui mums nereiktų bėgioti iš vienur į kitur ir kad po valandos, valandos paskui vėlavimų nebūtų. Ačiū, ponia Pirkė. Bet, na, turime problemų. Dvi valandas balsavome ir dar yra keturi punktai, kuriuos reikia aptart likus faktiškai valandai. Taigi mes, aišku, būsime labai dėkingi, jeigu vertėjai dar mums paukos kažkiek tai minučių, bet vis tiek prašau visiems padėti mums, nes yra dar keturi klausimai ir visi keturi klausimai pranešėjų, šešėlinių pranešėjų yra laikomi pačiais svarbiausiais klausimais. Taigi labai prašau atižvelgti į tai ir Dabar, ponė Keller, pasistengsiu. Vis dar matau problemų. Komisija kalba apie bendrasias gairias, o valstybės narės e, nustato taisyklės. Aš būčiau labai dėkinga, jeigu būtų kalbama apie programų pridėtinę vertę, nes e, nelabai dar suprantu, kokia ta pridėtinė vertė. Projektams skiriama dar daugiau pinigų, kitaip jie nebūtų gyvendinami, pridėtinė vertė reiškia, kad apskritai jie nebūtų įgyvendinami. Dėl paties pranešimo pritariu tam, kad reikia daugiau dėmesio skirti vertinimui ir stebėsenai. Dėl paskutinio pakeitimo 30-ojo man kyla problemų, jūs ten darote išlygą taisyklėms, būtent, kad visi vertinimai turi būti viešai skelbiami, man tai nėra priimtina. Kodėl jūs tai numatę esate. Ir dar paskutinis mano klausimas, ką jūs turite omenyje, kalbėdami apie pilietinės institucijas. Ačiū, poniai Keller. Dabar komisijos atstovai pasisakys. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau priminti komitetui, kad dėl įvykusių taryboje, tarybos darbo grupėje diskusijų mes parengėme tokių daug informacinių pažymų apie konkrečius pasiūlymo aspektus ir tos pažymos visos bus nusiustos sekretoriatui, parlamento sekretoriatui, ypatingai sureaguojant į tuos klausimus, kurie buvo iškelti dėl įvairių kontroliavimo institucijų. Aš norėčiau ket... priminti, kad yra ketvirtoji pažyma dėl stebėsinos ir kontrolės sistemų ir ten yra paaiškinta, kodėl yra teikiamas toks pasiūlymas ir yra Tai susijęta su siūlomu finansiniu reglamentu, dėl kurio jūs susitarėte pagal 56 straipsnį. Taip pat buvo kalbama apie partnerystės ir stebėjseną. Valstybės narėse regioninės vietos valdžios institucijos turi skirtingas struktūras ir komisija puikiai tai supranta. Dėl to savo pasiūlymę aiškiai teigiama, teigiame, kad partnerystės bus organizuojamos atsižvelgiant į nacionalinės taisyklės ir praktiką. Ir manome, jog labai svarbu, kad viešosios institucijos, žemesnėme nei nacionalinis lygmenyje irgi dalyvautų tose programuose. Ne tik integracijos rytise, bet ir kitose. Taip pat buvo išsakyta pastaba dėl 16 pakeitimo, dėl to, kad gali nacionalinių programų biudžeto elementuose būti per daug griežtumo ir apie tai irgi buvo kalbama anksčiau. Mes manome, kad nacionalinės programos turi būti detalios, detalios ir mes nenorime to per dėm didelio griežtumo, nes nuolatos reikia jas keisti. Taigi dabar ponas Fontana. La ringrazio, Presidente. No, rapidissimamente. Ačiū, pirmininkė. Aš tikrai kalbėsiu labai trumpai ir greitai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už visas padėkas bei palinkėjimus. Mes manome, kad čia dėlėtų užtikrinti, jog valstybės narės garantuos kontrolės mechanizmą tam, kad sėkmingai būtų ES politika įgyvendinama. Mes tiesiog norėtume kad e, vietos lygmens e, savivalda mums tai padėtų. Na, jeigu dėl to atsiras daugiau biurokratijos, tai gerai, tada galbūt nedėlėtų to padaryti. Dabar dėl biudžeto. Pirmieji vertinimai e, bus 16 metų Liepos 1 dieną atlika, atliekami ir žiūrėsime, kaip su komisija galima šio klausimu glaudžiau bendradarbiauti. Kas dėl kitų pasiūlymų ir, ir kitų pagydavimų, tai tikrai mielai juos išklausysiu. Uh, dėl e, problemų su šešėliniais pranešėjais, tai bandysime jas išspręsti kaip man greičiau. Pirmininkas, ačiū, ponia Fontana. Keitimų pateikimo terminas rugs, rug, rugsėjo 5 diena, 12 valanda. Komitete pakeitimus svarstysime 10 ir 11 spalio. Orientacinis balsavimas yra numatytas lakučio mėnesiui. Ar visiems tinka? Puiku. Dabar periname prie greitai kito klausimo prieglopšio ir migracijos fondas. Pranešėja ponė Silvy Gijom. Norėčiau priminti, kad situacija tragiška. Yra dar keturi darbo atvarkės punktai, liko viena valanda. Labai prašau į tai atsižvelgti, nes čia tikrai ne, nežmoniška užduotis. Prašau, ponė Gijom. Tikrai, kalbėdama, nepamiršiu, kas mūsų laukia, nei vieną sekundę. Dabar labai trumpai pasakysiu kad labai palankiai žiūriu į komisijos pasiūlymą, tiksliau į pasiūlymus, nes sudėtinga yra kalbėti apie prieglopšio ir migracijos fondą, nekalbant apie horizontalų reglamentą, bet prie to dar sugrįšime. Pirmiausia, nuo teigiamų čia aspektų pradėsiu. E, fondas e, padeda siekti strateginių ES e, tikslų, e, štai pavyzdžiui, didesnis lankstumas, geresnė prieiga prie finansavimo bei e, požiūris orientuotas į, į rezultatus. Taigi dabar labai trumpai. Siūlam, mano siūlomi pakeitimai siekia to paties tikslo kaip ir komisijos pasiūlymas, tai yra turėti veiksmingesnį ir lankstesnį instrumentą. Čia, mm, mano manimu, geriausia buvo geriausia remtis praktinių įgyvendinimų ir kaip tai bus padaryta. Pirmiausia, požiūris orientuotas į rezultatus, kaip jau ir sakiau. Tam, kad įvertintume tikslus, tai siūlau tiesiog e, kriterijus čia šiek tiek sustiprinti, jų lygį pakelti ir daugiau remtis kokybiniais kriterijais. Detaliai apie tai nekalbėsiu, šiek tiek su komisijos atstovais apie tai jau kalbėjau. Tiesiog pasakysiu, kad mano pagrindinė mintis būtų tokia. Toliau siekti užtikrinti dėrėjimą tarp skirtingų prieglopščio instrumentų. Pirmiausia, dėl E, terminų dėl apibrieščių reikėtų jas pabandyti suvienodinti, nes e, skirtinguose tekstuose jos skiriasi. Toliau finansiniai veiksmai e, turėtų aišku tikslą turėti ir atitikti ES pagrindinius tikslus. Toliau turi būti subalansuotai paskirstomi finansiniai ištekliai, kaip kad sakė ponas Fontana, labai svarbu yra atsižvelgti į valstybių narių e, konkretų kontekstą ir realybę. Tačiau kartu taip pat reikėtų e, stengtis užtikrinti teisingą ir sąžiningą išteklių paskirstimą. Todėl siūlau į traukiamoji principų e, paremtą dialogą. Todėl dėrėtų galbūt privaloma tvarka numatyti partnerystės tarp nacionalinių e, valdžios institucijų, e, kitų institucijų ir privačių subjektų. Toliau dėl naujosios išorės dimensijos čia galbūt man sudėtinga bus išsakyti savo būkštavimus. Prieglapščio ir migracijos fondo priemonės turi atitikti bendruosius išorės, ES išorės e, politikos aspektus. Tačiau mano manimu labai naudinga būtų papildomų priemonių numatyti tam, kad praktiškai tikslai būtų pasiekti. Štai pavyzdžiui, jeigu yra skirtingų, skirtingo pobūdžio finansavimas numatytas, tai galbūt galima numatyti atitinkamą darbo grupę tam, kad geriausias sprendimas būtų priimtas, ne, kartu nepamirštant išorės dimensijos šiame reglamente. Na ir dar vienas dalykas, mano uh, pakeitimuose siūloma aiškesnės taisyklės su perkelimu, relokalizacija, atsižvelgiant ir remiantis pagrindiniais principais. Taip pat dėrėtų stiprinti Europos parlamento vaidmenį kai kuriuose prieglopščio ir migracijos fondo gyvenimo etapuose. ankstesnių diskusijų metu kalbėjome apie vidurio laiko tarpio peržiūrą, kaip kad komisija sakė, gerai būtų tam tinkamai pasirenkti. Na ir dar paskutinis dalykas dėl solidarumo. Mano manimu labai svarbu, kad 80 straipsnis būtų įtrauktas į teisinių pagrindų sąrašą ir solidarumo principas čia turi būti labai svarbus šią prasme. Taip pat siūlau visiems šešėliniams pranešėjams bendrai pateikti pakeitimą dėl 80 straipsnio, dėl teisinio pagrindo ir taip tarybai bus pasiusta aiškia žinia, kad nepaisant skirtingų politinių pažiūrų, mes parlamente galime dirbti vieningai ir susivienyti bendram darbui. Pirmininkas, ačiū ponė Gijom už pranešimo pristatymą. Na, o dabar norėčiau paprašyti komisijos atstovo kalbėti tik tai būtinai e, reikalingais aptarti klausimais. Komisija, ponė Paik. Labai ačiū, pirmininkė. Aš jau šiandien ryte kalbėjau apie mm, dalykus susijusius su E, tai, kas svarbu ir šiam pranešimui, tai yra e, tarpinė peržiūra, e, priemonės, apibrėžimas, lėšos ir rodikliai. Nekartosiu visko, bet norėčiau paraginti pranešėją pagalvoti apie kiekybinius kokybinius rodiklius, tokius, kuriuos būtų galima įvertinti, išmatuoti taip pat porą kitų klausimų. Mes labai džiaugiamės partnerystę išreikštą paramą, bet tikimės, kad e, tai nenusiūs signalo valstybėms narėms e, galvoti, kad jos iš vis gali nebegalvoti pačios apie partnerystę vidaus saugumo fondo srityje dėl išorės veiksmų trečiosiuose šalyse, išorės e, veiksmų, tai susijęs su prieglapščio migracijos fondu ir su sienų ir vizų lėšomis vidaus saugumo fonde. Išorės veiksmų tarnyba taip pat įsitrauks į darbus. Mes turime užtikrinti darbų derinimą, papildomumą, bet pranešėja atrodo siūlo gana sudėtingą procedūrą darbo. Mes e, iš esmės dėl perkelimo pritarėme pranešėjos pakeitimams, bet kyla šiek tiek problemų dėl, e, pavyzdžiui, požiūrio į šeimos narius, bet mes tikimės, kad mums pavyks toliau uh, išsiaiškinti viską. Ar pirmininkaujantis šalis norėtų ką nors dar pridėti? Dėkoju. Tokia pati strategija taikoma ir šiam fondui. Norėčiau jūs tik tai informuoti, kad iki šiol šio reglamento e, projekto svarstymas vyko jau tris kartus. E, Pirminkianti valstybė bandys e, toliau su parlamentu derinti tuos klausimus, dėl kurių išsiskiria požiūriai. Dėl horizontaliojo reglamento tai reikia tinkamai koordinuoti tarybos darbą su parlamento darbu. Na ir galiausiai solidarumas yra vienas iš e, pirmkiausios valstybės prioritetų, kaip kad sakė šį rytį vidaus reikalų ministrė. Todėl darbo grupėje bus orientuojamas šią linkmę. Uh, Tikimės, kad e, mums puikiai pavyks bendradarbiauti su jūsų komitetu bei su ponė Gijom. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Panas Tavarė šešėlinis pranešėjas. Ko galima trumpiau? Ačiū, aš kalbėsiu portugališkai ir kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog labai džiaugiuosi bendradarbiavimu, kuris vyko su pranešėja ponė Gijom. Rengiant pranešimą mes tikrai nuveiksime puikių darbų kartu. Aš pritariu bendram požiūriui. Taip pat norėčiau pasakyti komisijai ir tarybai, kad mano pozicija ir mano frakcijos pozicija dėl įvairių fondų kurie leis lankščiau veikti komisijai, tai, tai pasiteisins ir komisija galės tuo lankstumu pasinaudoti tik tuo met, jeigu dem, parlamentas galės demokratiškai bus de, demokratiškai atsiskaitimo parlamentui dėl tų fondų naudojimo. Reikia atsižvelgti prioritetus, kurių pagrindų buvo įsteigti tie fondai ir kai kurie fondai, pavyzdžiui, pabėgėlių fondas turi būti apskritai atskiriamas nuo kitų. Aš nenorėčiau, kad ta fondo dalis, kuri turėtų būti skiriama perkelimui, būtų naudojama, pavyzdžiui, sugražinimui. Na ir dabartinių, per dabartinį pakeitimų patikimo laikotarpį aš manau, kad reiks tikrai rimtai pamastyti apie tai, kaip būtų galima to pasiekti. Pranešėjai jau daug darbo atliko. Mano pakeitimai bus e, susijęs su tuo, ką aš minėjau, tik su rimtais saugikliais ir garantijomis e, turi būti taikomos šios sąlygos. Ir tik esant aiškioms garantijoms aš galėsiu pritarti šiam prieklopščio ir migracijos fondui. Ponas Bronsas, prašau. Mane labai sudomino tai, ką, ką dabar pasakė ponas Tavarės, dėl to, kad nenorėtų jisai, kad pinigai būtų skirti perkelimui būtų skiriami sugražinimui. Man atrodo, praeitą savaitę sekretariato darbuotojai man pasakė, kad tie pinigai, kurie skiriami sugražinimui ir perkelimui, buvo sudėti į tą patį puodą. Taigi jie nėra atskirti, tie fondo elementai. Nežinau, ar aš teisingai viską supratau. Thank you. Thank you Dėkuoju, kad taip trumpai kalbėjote. Dabar Jeigu iškart galėtume paprašyti pranešėjos ponios Gijom apibendrinti ir kas nors kitas dar nori trumpai, ne, kitas niekas nenori pasakyti, tai ponia Gijom. Porą sakinių tik tai dėl e, kokybinių rodiklių. Aš suprantu, kad kai tik tai nebe kiekybė, o kokybė imdinam, imas, imama kalbėti, tai kyla panika. Bet man atrodo, kad kokybė gali būti daug paprasčiau yra išmatuojama negi kad, negu kad kiekybė. Ir man atrodo, kad jeigu jau kalbame apie kilmės šalis, tai tikrai įmanoma pamatuoti kokybinius kriterijus. Dabar kitas dalykas - iškilo problemų dėl šeimos apibriešties ir prieglopščio pakete būtent ta problema nuolat iškyla, bet man atrodo, kad mums pagaliau pavyks tai padaryti. Pirmininkas. Uh, Pone Gijom, norėčiau tik tai pasakyti, kad pakeitimų laikymo, teikimo terminas yra gruodžio 5 diena, 12 valanda, vidudienis. Jeigu viskas šiuo klausimu, tai pereikime prie kito, 22. 22 punktas Vengrija pagrindinių teisų padėtis, standartai ir praktika. Kaip žinia, e, vasarį 12 metais priėmė parlamentas svarbę rezoliuciją. Dėl padėties Vengrijoje, dėl pagrindinių teisų. Ponas Tavarės pristatys darbo dokumentą. Pirmiausiai dėl teismų nepriklausomumo naujausi poslinkiai Vengrijoje, išklausysime pono Tavarės ir paskui galėsime jau surenkti ir e, trumpą diskusiją, bet prisiminkite, kad laiko labai neturime. Pone Tavarės, laik, e, žodis jums. E, anksčiau jau turėjome komitete diskusiją šiuo klausimu, kas įvyko naujo. Dabar esame patvirtinę e, laikinąją delegaciją e, Budapeštą rugsėjo nuo 24-26 lankysimės. Vengrijoje bendraujame su Vengrijos valdžia, kad galėtume kaip galima geriau pasirengti delegacijos darbui. Taip pat, kad galėtume įvykdyti vieną iš savo pažadų duotų per e, pirmasias diskusijas prieš maždaug metus, e, o tas pažadas buvo toks, kad mes labai įsigilinsime uh, visapusiškai tai, kas vyksta Vengrijoje, į visus klausimus, kurie buvo išreikšti ir vasario 16. Parengta nemažai darbo dokumentų dėl faktų. Pirmieji darbo dokumentai. Uh, tiksliau pirmasis yra darbo dokumentas numeris vienas dėl teismų sistemos. Vengrijoje e, kolega Frankas Engelis yra e, davęs sutikimą parengti, dirbti kartu su manimi, rengiant šį dokumentą. Mes e, rengsime ir kitus bendrai su kitų frakcijų atstovais, šešėliniais pranešėjais kitus dokumentus, kad būtų galima atspindyti, kaip galima platesnį požiūrį, kad atsižvelgtume į visas nuomonės, kaip galima plačiau. Kaip sakiau, paliksiu laiko ponui Engeliui dar pristatyti šio dokumento turinį. Jisai pirmiausiai susijęs su dviem pagrindiniais įstatymais, kuriuos patvirtino Vengrijos parlamentas dėl teismų sistemos nacionalinės teismų administracijos e, įkūrimo ir dėl e, teisėjų išeimo į pensiją ar atsis, e, taip pat procedūrinių aspektų kitų dėl tam tikrų bylų nagrinėjimų Vengrijoje. Taip pat priimti sprendimai dėl konstitucinio teismo, dėl teismų sistemos nepriklausomumo ir nešališkumo apskritai. Tikriausiai nereikėtų dabar visiems e, priminti, kad teismų nepriklausomumas yra bet kokios demokratinės santvarkos pagrindas, e, valdžios skirimo e, pagrindas ir valstybės narės būtent tuo principu vadovaujasi. Mes e, pastebėjome, kad e, kai kurie e, E, Vengrijos parlamente įstatymai praeitą savaitę buvo e, pakeisti teismų sistemą reglamentuojantis įstatymai ir atsižvelgiant į Europos tarybos Venecijos komisijos išvadas. Tai reiškia, kad vyksta pokyčiai, bet tie pokyčiai nesispindi kol kas mūsų dokumente. Mes tikrai parengsime, e, atnaujinsime dokumentus, kiek tik tai reikės, kad atspindėtume visus pokyčius Paskui bu, mes pirmiausia laukiame, kol Vengrijos valdžia atsiūs mums naujausių pakeitimų priimtų e, tekstus. E, dabar tiek, man bus įdomu išgirsti kolegų nuomonę. Taip pat siūlyčiau dar suteikti žodį ponui Frankui Engeliui. Thank you, Mr. Tavares. Thank you. Ačiū, ponė Tavareš. Gal kas iš narių norės pasisakyti? Ar ponė Engelį jūs? Ačiū, pirmininkė. Mes Dabar e, manau, kad spręsime šią problemą tol, kol baigsime visus darbus pagal e, plenarnės sesijos įgaliojimus. Parengėme pirmąjį darbo dokumentą dėl e, teismų sistemos, bus ir kiti dokumente, laikėmės terminų, nes reikia išversi dar tą pasiūlymą į visas kalbas, tai yra darbo dokumentą. Kol e, buvo dokumentas verčiamas, kol mes įrašėme, Vengrijos valdžia, kaip kad dažnai atsitinka, e, bent jau šiuo konkrečiu atveju, e, Venecijos su, komi, su Venecijos komitete buvo palaikomi valdžios kontaktai, buvo kalbama apie tai, kokius teisėkros pakeitimus reikia gyvendinti ir jau parlamentas balsavo Liepos antrąją. E, maždaug prieš savaitę dėl naujausių pakeitimų. Turime dokumentą, kuris yra toks, jeigu, jeigu mes norime, kad jis būtų toks, kokį ketinome parašyti, tai reikės vėl pakeisti, pakoreguoti, bet aš noriu padėkoti kolegai už e, jo įnašą. Jis minėjo, bus ir kitos naujesnės versijos šio dokumento, jisai nėra išbaigtas, nebėra išbaigtas. Pradžioje sakėme, kad tie tekstai yra tarsi toks patikrinimo sąrašas, kai vyksime į Vengriją, kalbėsime su Vengrijos valdžia, mes e, žinosime, jau puikiai žinome, kiek buvo kritikos dėl konstitucinių teisėkuros nuostatų Vengrijoje. Ir šiuo pagrindu mes bandysime e, pateikti pasiūlymus, pažiūrėti, kaip Vengrijos valdžia bandys e, pakeisti situaciją, bet procesas vyksta nuolat ir kitaip galbūt nereikia tikėtis. E, turime savo dvar, e, tvarkaraštį, mes šiek tiek uždėlsėme ir gali tai sukelti šiek tiek problemų, jeigu ir toliau tai bus. Dėl šio dokumento mes dabar turime rasti būdą, tikiuosi, kad taip ir atsitiks, integruoti naujausius e, teisėkuros poslinkius. Tada turėsime pagrindą daryboms, kalboms e, rugsėjo mėnesį Vengrijoje. Bet procesas vis tiek tęsis, jis nuolatos kinta. E, pavyzdžiui, teisėjų e, išėjimas į pensiją, amžius. Visą laiką svarstomas šis klausimas, kol kas nėra galutinių sprendimų primta. Mes turėsime rasti būdą realių laikų, kaip galima greičiau išreikšti savo nuomonę dėl šio aspekto. Taip pat, pirmininkė, baigdamas pasakysiu tai, ką sakiau Strasbūrė pirmą kartą, kai susitikome svarstyti šio klausimo. E, reikia teisingai pastebėti, sąžininkai pastebėti, kad Vengrijos valdžia labai atvira pasiūlymams, labai daug kas padaryta, kad uh, būtų įgyvendinti teisėkuros e, pokyčiai, pakeitimai, kurių tikimasi, bet šis procesas taip pat netruks amžius. E, tikimės, kad e, per ateinančius mėnesius, o ne metus viskas bus baigta. Ir tada mes turėtume pasižiūrėti patys į savo tvarkaraštį, nes jeigu pernelyg ilgai viską uh, vilkinsime, tai nebesvindėsime realios situacijos Vengrijoje. Ir nei mūsų komitetui tai nebus jau svarbu. Parlamentas e, turi e, teisėtą teisę pagrindą įvertinti viską, tad neturėtume per, nu, per nelik daug telsti. Dabar uh, E, galvojame, kaip e, praplėsti dokumentą, kad visiškai atspindėtume situaciją ir turėtume susitarti dėl tvarkaraščio, kuri leistų mums baigti e, darbus beveik tuo pačiu greičiu, kaip kad dirba visą laiką dirbo Vengrijos valdžia. Pone Engel, dar mačiau vieną pakeltą ranką, ponas Bronsas, kas galbūt kas nors dar, ponė Intvild. Tai ponė Intvelt, jūs pirmojo, po to ponas Bronsas. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjam, pranešėjams už jų atliktą darbą ir už tai, kad pasirinko tinkamą metodą. Aš manau, kad ta situacija aiškiai parodo, kad ES tiesiog trūksta reikiamų priemonių sprendžiant tokias situacijas. Taigi mes tarsi bandome dabar sukurti atitinkamus metodus, įsisubavus įvykiams ir tai, kaip jūs vertinote tą situaciją, tikrai yra labai racionalu, jūs laikėtės faktų ir tai sukuria daugiau tokios ramybės, bandant vertinti tą problemą ir kitas problemas. Ir kai mes patvirtinsime pranešimą, galbūt tuomet galėsime įvertinti, kaip tos priemonės veikia, tikrinant situacijas valstybėse narėse. Nes e, matau ir daugiau valstybių narių, skaitant ir manąją, kurios galėtų visai laisvai būti patikrinamos. Turiu vieną klausimą, nežinau, ar jūs, ar e, kiti galėtų atsakyti vieną iškingų Aš skaičiau, nežinau ar tiesa, kad praeitą ar savaitę ar prieš dvi savaitės teisėjas buvo atleistas dėl to, kad kritiškai pasisakė apie vyriausybę ir tai nebuvo susiję su realiai su įstatymais, bet daugiau su tuo, kaip tie įstatymai yra gyvendinami ir kokia su tuo yra susijusi rizika. Nežinau, ar tai yra tiesa ar ne. Uh, ponė Genš arba ponė Gal galėtų tai atsakyti, kurį iš jų norėtų pasisakyti ir atsakyti į klausimą viena iš kolegių iš Vengrijos galbūt norėtų pakomentuoti situaciją, po to ponas Broncis dar pasisakys, prašau. Nenoriu detaliai apie tai kalbėti, tik tai norėčiau ties, pasakyti, kad tai yra tiesa. Uh, tai, ką jūs girdėjote, bet aš norėčiau dar daugiau atsižvelgti tai, ką sakė ponas Engel, kad Vengrijoje vyksta nuolatiniai pokyčiai. Ir mūsų premjeras, kuomet kalbėjo plenarinėje sesijoje, išdidžiai pasakė, kad daugiau nei 300 įstatymų buvo priimti per vienerius metus Vengrijoje. Ir ne tik šis komitetas, bet ir Vengrijos teisininkai ne, labai gali suprasti, kas vyksta su tais įstatymais. Dėl to, tai, ką mes, apie ką mes kalbėjome anksčiau, tikrai labai svarbu būtų apsilankyti Vengrijoje ir pamatyti tuos konkrečius atvejus, nes vienas dalykas e, pasiskaityti įstatymus, bet kur kas svarbiau yra pamatyti, kokiu tai atneša padarinių ir kaip vyksta įgyvendinimo procesas vietoje. Taigi aš nemanau, kad turime laiko dabar detaliai apie tai pakalbėti, bet norėčiau pasakyti, kad tikrai labai svarbu bus ten nuvykti ir pažiūrėti, kaip viskas atrodo realiai. Pirmininkas ponė Gal, o po to ponas Brons. Aš nežinau apie tą konkretų atvejį, tačiau tiksliai žinau, ypatingai dėl tam tikrų pokyčių po Liepos antrosios dienos. Jeigu yra primamas sprendimas, tuomet galima kreiptis į teismą dėl vieno ar kito sprendimo ir viskas aiškiai numatyta naujuose pakeitimuose. Kiek žinau, dabar yra byla konstitucinėme teisme, tai reiškia, kad taip institucijos veikia Vengrijoje ir analizuoja tuos atvejus ir aš visiškai pritariu ponui Engeliui, kad yra svarbu pažiūrėti, kas buvo pakeista, kas buvo patvirtinta šiame procese. Ir aš manau, kad jeigu jūs pažiūrėtumėte, kas vyksta kitose valstybėse narėse, Vengrija jau nepasirodytų kaip koks tai blogesnis atvejis, kalbant apie diskusijas, kurios vyko dabar pastaraisiais mėnesiais. Ponas Bronsas. Aš manau, kad e, būtų gerai, kad teisėjų kadencijos e, klausimai būtų sprendžiami nepriklausomai, ištikrinant ir teisėjų nepriklausomumą. 2006 metais Junktinėje karalystėje buvo sukurtas atitinkamas komitetas, skiriantis teisėjus, e, tačiau dabar Lordas kancleris skiria teisėjus, nors lyg tai turėtų vykti uh, oficialios konsultacijos. Ir dauguma dabartinių mūsų teisėjų buvo paskirti pagal senesnę sistemą, dėl to ir tai paaiškina tokius keistus tyrimus. Mane stebina, kaip, kaip, veikia, kaip veikia teisėjai. Yra daug įstatymų nukreiptų prieš laisvą pasisakymo galimybę ir yra priimta daug įstatymų, tačiau niekas nenori jų įgyvendinti. Aš neginu Vengrijos, bet kodėl mes išskiriame Vengriją, galbūt pažiūrėkime, kaip e, elgesi teisėjai mūsų pačių šalyse. Pone Tavaris, dabar jūs apibendrinkite diskusijas tam kartui. Ačiū. Kaip jūs sakėte, diskusijos ir toliau vyksta apie Vengriją. Aš atsižvelgiu visus pastebėjimus ir noriu pasakyti, kad e, dokumentas yra šiek tiek pasenęs, bet tai yra pataisytina. Mes atsižvelgsime į naujausius įvykius Vengrijoje. Tačiau bendrai dar kalbant apie tai, kas vyksta šią savaitę, tiesiog matome, kaip viskas vyksta, tai kiekviena ataskaita yra kitokia ir su kiekviena ataskaita yra įvertinama ir stebima politinė situacija, žiūrime, kaip yra laikomasi demokratijos teisinės valstybės principų. Taigi, turime šiek tiek ir pozityvių naujienų po pastarojo vertinimo ir negatyvių. Taip pat, taigi, labai sudėtinga išsaugoti tą ritmą nes, na, priimami nauji įstatymai Vengrijoje, taip pat procedūrinės taisyklės. Na ir parlamento saugumo valdyba atkreipė mano dėmesį ypatingai pastaruoju metu, taigi aš norėčiau paprašyti kolegų perduoti bet kokią turimą informaciją, visuomet mielai priimsiu jūs ir galėsime pasikalbėti apie tai. Dėl darbų grafiko. Ateitie laukia svarbus renginys, mūsų vizitas į Vengriją ir šis darbinis dokumentas, kiti darbiniai dokumentai, kurie bus rengiami ateityje, taps tokiais, e, tokiomis parengiamosiomis pažymomis ruošiantis vizitui. Kai grįšime iš Budapešto, mes pakoreguosime tos dokumentus pagal surinktus duomenis ir tada galėsime jau konkrečiau papasakoti ir parengti konkretesnį dokumentą. Na, o tie darbiniai dokumentai, kuriuos pasirašome kartu su šešėliniais pranešėjais iš politinių frakcijų ir taip pat tos politinės frakcijos, kurios netgi nepasirašo tų darbinių dokumentų, vis tiek gali prisidėti prie tų dokumentų rengimo. Taigi, Aš manau, kad taip mes ir dirbsime ateitie, nepaisant galbūt e, skirtingų vertinimų. Na ir bent jau artimiausioje ateityje panašu, kad sutariama yra ir tas darbo metodas yra tikrai konstruktyvus. Ir dar dvi pastabos dėl Venecijos komisijos. Kaip jau buvo pasakyta, šiek tiek buvo pakeisti įstatymai dėl teisėjų. Sureaguojant į tai, ką parašė Venecijos komisija, Venecijos komisija parengė labai gerą ataskaitą. Aš manau, kad visi tą ataskaitą laiko, na, kaip aukščiausio standarto teismų vertinimas Vengrijos problemams įvertinti. Na ir mes labai atsižvelgiame į tą Venecijos komisijos ataskaitą ir mes tikrai labai domimės tuo, ką, ką pasako Venecijos komisija apie naujausius pasikeitimus ir teis, teisėjų įstatymo pakeitimus. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti. Šiuose diskusijose buvo kalbama ir apie kitas valstybės narės. Čia mes kalbame tik apie Vengriją. Tačiau Aš manau, kad labai svarbu, kad šis komitetas ir šis parlamentas sektų tai, kas vyksta ir kitose valstybėse narėse. Labai svarbu, kad tai vyktų taip pat energingai, taip pat e, skiriant pakankamai dėmesio, kiek jos skiriame ir Vengrijai. Na ir kaip pranešėjas ir taip pat kaip šio komiteto narys, manau, kad būtų labai svarbu neapsiriboti tik Vengrija ir tikrai turime išvengti bet kokios diskriminacijos ir dvigubų standartų, kalba eina apie mūsų bendras vertybės, pagrindinės teisės, kurios yra bendros visoje sąjungoje, taigi pasikliaukite manimi ir aš tikiuosi, kad kalbu visų šešėlinių pranešėjų vardų, kurie dirba rengiant šį pranešimą, tikrai pasikliaukite mumis, mes visi energingai ir susitelkusiai svarstysime toliau šį atvejį ir, kaip sakiau, visuomet esu pasirengęs e, išklausyti komiteto narių. Ačiū. Dėkuoju, ponė Tavarėš. Labai atsiprašau, bet turiu priminti, kad beliko 20 minučių iki darbo pabaigos, dar liko du klausimai. E, dabar kitas klausimas, kiti du klausimai, kuriuos praneš, parengė ponas Salvatorija Kolino. 23-2013 metai finansiniai metai, bendrasis biudžetas visi skirsniai. E, bus pristatytas nuomonės projektas ir pakeitimai 13 metų biudžetui. Ponas Jekolino, kaip sakiau, parengė pasiūlymus, jo išklausysime, taip pat komisija, pirmininkaujantis šalis pristatys mm, savo pastabas, labai prašau trumpai tas pastabas pristatyti e, ir paskui nustatysime terminą pakeitimams. Pone Jekolino. Ačiū pirmininkė. Aš stengsiuos būti labai, kalbėti labai glaustai, nes jau yra vėliau, labai netgi vėliau. E, Taip, mums dabar yra 2013 metų finansinių metų e, bendrojo biudžeto projektas parengtas, pateiktas. Ir štai kiti metai bus naujosios, pers... sekantis metai bus naujosios finansinės perspektyvos metai. Taigi e, daug kas priklausys nuo 2013 metų. Kągi mes čia pabandėme daryti? Pirmiausia, kaip kad jau praėjusią savaitę plenarnio posėdžio metu, diskusijos metu sakėme, kai buvo kalbama apie 2013 metų trilogo biudžeto mandatą, taigi sakėme, kad mes negalime pritarti kai, kurioms, kai kuriems biudžeto mažinimams, kuriuos siūlo komisija. Ypač vienas toks sumažinimas man čia nepatinka, tai yra e, finansavimo mažinimas. E, kovos su nusikalstamumo srityje, kai parlamentas nusprendė e, dabar paskirti komitetą, kurio e, mandatas būtų politinės gairias nubrėžti ir tam, kad būtų kovojama veiksmingiau su e, organizuotų nusikalstamumu. Kaip tik šiuo metu tai nutinka, taigi mes tikrai prieštaraujame tam. 20 procentų lėšų būtų sumažinta finansavimas tokiams rytims kaip Europolas, Eurojustas ir, ir, ir kitoms Euros SIS 2 sistemai būtų mažiau lėšų skiriama. Mes manome, kad kai kuriuose jautrose srityse reikėtų peržiūrėti komisijos siūlomą lėšų mažinimą, ypač pavyzdžiui e, laisvių, teisingumo ir saugos srityje. Pirmiausia, reikėtų pasižiūrėti, koks čia yra e, agentūrų vaidmuo Sekretariatas išplatino teksto projektą, kuriame yra paaiškinama, kokios yra siūlomos priemonės. Apie tas priemonės kalbėjau plenarinio posėdžio metu bei praėjusią savaitę, dar kaip jau ir sakiau, kalbėjau apie 13, metų finans, 13 finansinių metų bendrojo biudžeto svarbą. Taryba numato 50 milijonų eurų sumažinti parlamento biudžetą 9 procentais, taip pat biudžeto mažinimas visoms agentūroms bei SIS 2 tai matomas yra. Šiame etape mes manome, kad e, atsižvelgiant į tarybos poziciją, dėrėtų pateikti savo skeptišką vertinimą dėl e, mechanizmo numatyto Šengeno vertinimo sistemai. Tai nėra kažkoks tai atmetimas, tai yra tiesiog politinis signalas, prie kurio galima būtų dar sugrįžti ateityje. Mums svarbiausia yra gerinti savo ryšius su taryba, todėl dėrėtų numatyti peržiūrėti šį sprendimą, kuris remiasi 77 straipsniu. Tai yra pagal bendro sprendimo procedūrą. Taip pat 70 straipsniui parlamentas prieštarauja. Taigi tiek galiu pasakyti, ponė pirmininkė, tam, kad dar liktų laiko ir kitiems pasisakyti. Dabar Džiaumerin e, trumpai komisijos vardu. Ne, nenorite pasakyti, tuomet gal kas kitas iš e, kolegų salėje, matau, Frau Keller. Prašom, pirmoji. Bendras pastebėjimas. Jūs kalbėjote apie Šengeną. Visos frakcijos sutarė užblokuoti tam tikrus klausimus darybose su taryba. E, tai susijęs su kitų metų biudžetu, bet nematau, kad pakeitimuose tai jau atsispindėtų. Esu tikra, kad galėsime susitarti dėl tam tikrų pakeitimų ir būtų aiškiai parodyta, kad mes juose, kad mes nesutinkame su tarybos pozicija, kad mes esame pasiryžę užblokuoti tam tikrus klausimus, tai reiškia e, į rezervą nukelti tam tikras biudžeto lėšas, gana nemažai jų, bet tai turėtų būti padaryta patvirtinta likus iki termino keletui dienų. Ponas Bronks. Atsiprašau, ponė Gionš. Mm, laiko nebeturime. Diskusija. Pasakysiu tik tai, kad diskusija tęsiasi kitų metų. E, biudžetas teisingumo vidaus reikalams dar nėra nustatytas, kyla klausimai, nes šis rytis po Lisabono staties tampa vis svarbesnė, hartija tapo privaloma, atsirado daugiau prievalių, taip pat daugiau e, teisių šioje srityje taryba. Kaip žinome, ketina sumažinti biudžetą, taigi e, kils problemų CITES programa veikia pagrindinių teisų sityje. E, mes dabar išgyvename krizę, dėl to bus sudėtinga prasti pakankamai lėšų, reikia kovoti su, pavyzdžiui, homofobija, e, e, čigonų diskriminacija reikia taip pat teisinės sistemas tobulinti, policiją apmokyti, užtikrinti bendradarbiavimą. Reikia taip pat atsižvelgti, kad mums į tai, kad gali iškilti nenumatytų problemų finansavimas e, svarbus yra toms programoms. Aš anksčiau dar sakiau, kad visuomet yra disbalansas tarp skirtingų fondų, pavyzdžiui, gražinimo fondui, išorės sienų fondui siekiama steigti daugiau lėšų, bet nepakankamai pabėgėlių fondui. Aš tikiuosi, kad e, bus mums kaip nors atsiras galimybė tas visas problemas išspręsti darybų metu. Ačiū, niekas daugiau nenori pasisakyti, tuomet žodis vėl ponui Jekolino. Sì, eh, sulla vicenda di Schengen che è stata poc'anzi rappresentata. Dėl Schengeno. Taip yra tokia konkreti e, galimybė, biudžeto rezervas, kaip jau ir sakiau, tai būtų labai aiškus politinis signalas. Mes visi žinome, kad taryba padarė labai skaudžią klaidą paskirt, teisinių pagrindų, numatydama ne bendro sprendimo procedūrą e, Šengeno vertinimo mechanizmui. Mes atitinkamai atsižvelgsime į tai ir nubrėžiant konkrečias įgyvendinimo sąlygas. Mes galime pateikti savo skeptišką nuomonę. Dabar dėl teisinio bendradarbiavimo, dėl imigrantų perkelimo. Tai atsižvelgiame į visų subjektų būkštavimus ir tai atspindima yra formuluotėje, kuri patvirtinta biudžeto komitete. Biudžetas dabar yra sudaromas taupimo metu, bent jau taip mums pasakyta buvo, tai yra, nedėlėtų to pamiršti. Komisija nepasivargino pakomentuoti pakeitimų pasiūlymo. Aš tikiuosi, kad gal net ji pritars pakeitimams. Dabar pranešimas dėl pakeitimų. Tam, kad atsižvelgtume į e, tvarkaraštį galimybės, turėtume žinoti, kad 27 rūpjūčio 12 valanda yra terminas pakeitimams. Ir jeigu niekas neprieštarauja, pateikime pakeitimus anglų kalba, tuomet nereikės dar e, laiko gaišti vertimui. E, siūlau pateikti pakeitimus angliškai, tuomet E, ir bus 12 valanda, rūpiučio 27 diena, terminas pateikti pakeitimams gerai. Jeigu taip viskas ir vyks, galėsime balsuoti rugsėjo 3 dieną. Dabar pereiname prie paskutinio klausimo, tai taip pat ponoje Kolino klausimas. E, vidaus saugumo fondas, policijos bendradarbiavimas, nusikalstamumo prevencija ir kova su juo ir krizių valdymas. Mes e, svarstome pranešimo projektą dėl krizių valdymo, panašių dalykų, nusikalstamo prevencijos e, taryba, pirmininkantis šalis. E, dalyvauja galbūt norės pasakyti ir tai paskutinis klausimas prieš vasaros atostogos. Prašom, ponė Jekolino, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Paskutinis šiandien klausimas jau, prie jo priejome. Ko gero, dėl vėlaus meto sunku dabar sukaupti dėmesį, sutelkti dėmesį į jį, bet nepaisant to, šis klausimas yra labai svarbus, dėl jo buvo daug diskutuota komitete, mūsų komitete. Aš pats turėjau galimybę diskusijų metu aptarti kai kuriuos pakeitimus, kuriuos dabar trumpai pristatysiu. Dėl policijos bei teisminio bendradarbiavimo dėl trečiųjų šalių ir teis ir tartautinių organizacijų, tai mes manome, jog kovoje su organizuotu nusikalstamumu bei tarp valstybinių nusikalstamumų reikalinga čia naujovių, reikia daugiau lankstumo tam, kad legalioji ekonomika būtų apsaugota ir tam, kad rinka nebūtų iškraipyta. Taigi reikia e, kovoti su nusikalstamumu į organizuoto nusikalstamumo aspektą didelis dėmesys kreipiamas. Reikia čia taip pat skatinimo ir kritinių infrastruktūrų sa, savokos buvo paliktos. Manome, kad e, tikslų įgyvendinimo kiekybiškai išreikšti rodikliai reikalingi kiekybiniai. E, rodikliai, štai pavyzdžiui, numatyti konkrečių veiksmų, operacijų skaičių arba konkrečių pareigūnų dalyvavusių mokymuose skaičius reikalingas būtų. Be to, dėl reikalingų lėšų, tai su komisija nesutarėme, tiksliau dėl jų paskirstimo nesutarėme, mūsų nuomonės skiriasi. Dėl 5 straipsnio 22 pakeitimas siūlomas 40 procentų lėšų skiriamų ES veiksmams būtų ir 60 procentų būtų skiriama nacionalinėms programoms tam, kad būtų užtikrinamas svarbesnis valstybių narių vaidmuo. Tai taip pat turėtų būti susiję su lankstesniu, skaidresniu išteklių valdymu valstybėse narėse. Beje, dėl nacional, dėl išteklių paskirimo nacionaliniams valstybėms narėms, tai dėl lėšų paskirimo, tai mes manome, kad čia reikėtų paskirstyti lėšas pagal tam tikrus kriterijus. E, štai mes išbraukėme kritinės infrastruktūras, taip pat apibrėžėme tuos kriterijus, kurie atsižvelgia į specifinius e, valstybių narių, kurios patiria didelį migrantų spaudimą būkštavimus. Taip pat, manome, reikėtų apimti arba kalbėti apie tam tikras specifines situacijas, galbūt konkrečiai jų neminint. Na, kol kas galbūt sustosiu, tiek bus trumpai pristatant šį klausimą. Pirmininkas, ačiū, kad taip trumpai ir glaustai prit pristatėte e, pranešimo projektą dėl ES vidaus saugumo fondo. E, šis klausimas, nepaisant to, kad yra paskutinis, tikrai nėra mažiausiai svarbus. Jis tikrai labai svarbus. Na ir dabar iš karto žodis komisijai. Ačiū labai trumpai, dėkoju pranešėjui. Jo mintis E, yra teisingos, jisai minė e, klausimus, kuriuos yra iškėlusi ir taryba. Manau, kad toliau vyks diskusijos tarp tarybos ir parlamento. Jau e, esu sakiusi, kad visos priemonės dėl bendrųjų rodiklių E, bus svarstamos e, ketvirtą spalio, vyks seminaras, bus svarstamos e, visos priemonės galimos, kviečiamos valstybės narės ir Europos parlamentas. Į šį seminarą dėl bendrųjų rodiklių mm, komisija sutinka, kad tai nėra šengeno priemonė, todėl mes visiškai pritarėme tam, kad būtų išbrauktos nuorodos į šengeną, asocijuotą šalis prie šengeno Mes taip pat e, manome, kad centralizuotas ir pasidalėjamasis e, valdymas yra politikos sritis specifinė, kol kas nėra fondo valstybių narių nacionalinėms programoms. Valstybės narės turi mažiau patirties sudarydamos programas negu kitose vidaus reikalų sityse, todėl komisija pasiūlė 50-50 tokiomis dalimis padalyti e, viską E, dėl PNR ir nacionalinių programų finansavimo vyksta diskusijos ir mes sieksime padidinti e, ISF e, vidaus saugumo fondą. Komisija taip pat mato tam tikrą logiką tuose dalykuose. Galiausiai pranešėjas kelia klausimus dėl kriterijų lėšų paskirstimui. Aš nekartą esu sakiusi, kad informacijos lentelė, kurioje atsispindi prie, pateikta, joje atsispindi vairi informacija apie egzistuojančias priemonės. Ir mes ten paaiškinome, kokia kuo vadovaudamiesi siūlome tam tikrus paskirstimo kriterijus. Bet ir e, mes e, žiūrime egzistuojančius fondus į e, duomenis. Gal mes norime paprastų kriterijų, kad būtų galima apsaugoti viešasias gerybės. Tokia yra mūsų pagrindi mintis. Ir e, mes E, e, reikia tikrai daugiau dėmesio skirti vizoms, e, sienų apsaugai per vidaus saugumo fondą. Aš norėčiau toliau dar padirbėti su pranešėjai ir šešėliniais pranešėjais šiuo klausimu. Dėkuoju Jums už pranešimą. Like Taryba gal norėtų trumpai pasakyti. Kaip jau ir sakiau anksčiau, šio pasiūlymo atveju dėl, dėl fondo įsteigimo taryboje darbo grupė rytoj posėdžiaus ir bus baigtas trečiasis svarstymas tam, kad būtų galima suderinti nuomonės taryboje. Aišku, mes, pirmininkaujantį valstybę, sveikiname pono Jekolino tekstą. Na ir laukime, kuomet galėsime išspręsti problemas darbo grupėje, kaip ir yra su visais kitais reglamento pasiūlymais. Tik dar norėčiau pastebėti, kad e, šis reglamentas yra kuriamas tikrai labai sklandžiai, derinant įvairius aspektus su pirminio komisijos pasiūlymu. Na ir pono Jekolino indėlis irgi yra labai aktualus, tekstas tikrai yra tobulinamas labai sklandžiai taryboje. Ačiū, dėkoju ponui pirmininkui, ponė Tavarės. Turime labai paskubėti, kuo galima trumpiau. Taip, labai trumpai, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti Jums. Esu dėkingas ponui Jekolino pranešėjui. Mūsų darbiniai santykiai su juo yra puikūs. Ir turėčiau prisipažinti, kad pranešimas tikrai nėra lengvas, tai yra labai techninis pranešimas ir negalima jo išimti iš bendro konteksto. Turint omenyje, kad vyksta ginčiai tarp parlamento ir tarybos dėl šiandieno erdvės teisinio pagrindo, tai tikrai čia yra labai svarbus nesutarimai, kurie turi įvairių padarinių, rengiant įvairius pranešimus šiame komitete, šiame parlamente, taigi aš pasinaudosiu tuo laiku, kuris skiriamas iki pakeitimų pateikimo. Uh, termino ir per tą laiką pasistengsiu įtakoti pranešimą. Bet dar vieną norėčiau pastabą išsakyti. Tarp įvairių kriterijų, kuriais yra nustatomas lėšų skirstimas valstybėms narėms pagal BVP, gyventojų skaičių, Taip pat atsižvelgiant į tai, ar yra strategiškai svarbios infrastruktūros, kritiškai svarbios infrastruktūros toje šalyje. Pranešėjas taip pat įtraukia ir išorės sienų ilgį kiekvienoje šalyje kaip kriterijų. Aš manau, kad būtų pravartu apie tai labai atidžiai pamastyti kadangi tokiu būdu gali susidaryti įspūdis, kad kai kurios valstybės gaus daugiau naudos nei kitos ir mes nenorime, kad tai patrodytų. Nes iš pirmo žvilgsnio, vertinant šį pranešimą, tai buvo pirmas dalykas, kuris mane nustebino. Na, o bendrai manau, kad dar tikrai daug padirbėsime su pranešėju. Norėčiau padėkoti jam už bendradarbiavimą. Tikiuosi, kad tas bendradarbiavimas tęsis ir ateityje. Pone Jekolino, labai trumpas apibendrinimas, prašau. Tu breve. Labai trumpas išvadas padarysiu. Labai trumpai kalbėsiu. Pirmiausia, norėčiau sureaguoti į komisijos pasisakymą. Uh, 50 procentų tarp valstybės narės ir komisijos vienodai paskirstita. Na, kažin, ar mm, valstybės narės pasiū, pasiekė atitinkamą brandos lygį tam atlikti. Mes juos skatiname visada, kaip manoma, e, naudingiau išnaudoti siūlomas lėšas, juk būtent e, nuo jų priklauso, kaip bus suvaldyta krizė. Kitas e, dalykas su antraja lentele esu susipažinęs, apie, apie kurią kalba komisijos atstovė. Norėčiau pasiūlyti komisijos tarnyboms susipažinti su priežastimis, dėl kurių buvo pasirinkti ir kiti kriterijai, pavyzdžiui, e, didelių migracijos rautų e, kriterijai. Nereikėtų pamiršti, kad migraciniai srautai dažnai yra organizuojami mafijos bei organizuotų nusikalstamų grupuočių. Galiu tik tai kolegai pasakyti, kad mes esame pasirengę kaip įmanoma glaudžiau bendradarbiauti tam, kad atitiktume piliečių lūkesčius saugumo, kovos su nusikalstamumu srityje, tam, kad būtų sustiprinta kova su nusikalstamumu ir pagerintas krizių valdymas. Ačiū, sako pirmininkas, dėkojame Jums už atliktą darbą ir taip pat dėkojame už tai, kad esate pasirengęs toliau dirbti šiuo, da, šiuo klausimu. Keitimo pateikimo terminas rugsėjo 5 diena 12 valanda. Dar norėčiau priminti, kad iš tiesų diena buvo gan sunki, varginanti, ilga diena, tačiau dar ir kitą savaitę šiek tiek dirbsime, bet šiandien yra paskutinis mūsų posėdis prieš vasaros atostogas. Taigi norėčiau visiems e, palinkėti, kad rūpjūtis būtų gera galimybė pasikrauti, pamiršti apie tuos sudėtingus balsavimus, kuriuos turėjome šiandien išgyventi. Sėkmės visiems ir darbą tęsime rugsėjo pradžioje. Sėkmės.